Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their... Labas vakaras, kolegos. Norėčiau prašyti susėsti, todėl kad norėtume pradėti savo klausimus laiku. Mes turime gana griežtą tvarkaraštį, taigi turėtume jo laikytis ir dėl to susėskite. Jeigu norite dar pratesti savo pokalbius, prašau prateskite juos už salės ribų. Ir taip mes galėsime. E, pradėti savo posėdį ir atidžiai klausytis e, pranešėjo. Norėčiau mūsų komiteto vardu pasveikinti poną Mimicą, kuris yra paskirtasis komisijos narys tarptautinė bendradarbiavimui ir vystymasi. Jūs kaip žinote, parlamentas ruošiasi rinkti komisijos narius, remdamiesi e, darbo tvarkos taisyklių 118 taisyklę ir 16 priedų. Ir mes įvertiname paskirtojo komisijos nario kompetenciją, įsipareigojimą ir nepriklausomumą. Ir taip pat parlamentas norėtų įvertinti e, šio kandidato port, tinkamumo portfolijų ir jo bendravimo įgūdžius. Norėčiau pasakyti, kad šis posėdis yra viešas ir jis yra transliuojamas Europos parlamento e, tinklalapyje e, bei per Europe by Satellite. Ir šie įrašai išliks e, ir aš, internete. Šiame posėdėje galima kalbėti 22 kalbomis ir klausytis vertimo iš šios kalbas. Ir e, norėčiau paraginti kolegas kalbėti normaliu, įprastiniu e, greičiu ir e, išjungti mikrofoną, um, kai pabaigsite savo kalbą. Paskirtasis komisijos narys gavo E, klausimus ir į juos atsakytos atsakymus galite rasti šioje salėje. Dabar paaiškinsiu, kokia bus šiandienos procedūra. Visų pirma, paskatasis komisijos narys pasisakys ilgiau negu 15 minučių. Tuomet pagrindinė klausimo dalis bus susidės iš 45 klausimų iš narių. E, per pirmąjį etapą mes išklausysime atstovus iš visų septynių frakcijų. Klausimai turės būti nelgesni negu vienos minutės ilgio ir paskirtasis komisijos narys turės minutę atsakymams. Po atsakymu gali būti dar vienas klausimas iš to paties nario ir atsakymui gali būti ir šis klausimas turi trukti ilgiau negu 30 sekundžių ir tolesnis atsakymas e, turi trukti ilgiau negu minutę. Visi kiti klausimai e, turi būti užduoti per minutę ir atsakymas turi būti nelgesnis negu dvi, per, pateiktas ne, nelgiau negu per dvi minutės. E, ir e, šiame posėdėje taip pat dalyvauja ir užsienio reikalų komiteto atstovai ir tarptautinio prekybos komiteto atstovai. Jie kalbės po koordinatorių. Taigi tokia yra šiandienos procedūra. Aš tikiuosi, kad e, posėdis vyks sklandžiai ir taip pat tikiuosi, kad e, suteiksime pakankamai laiko ir paskirtajam komisijos nariui pasakyti ir atsakyti į klausimus. Taigi žodis ponui Mimicai. Man didelė garbė kalbėtis šį vakarą čia su jumis, kaip paskirtasis komisijos narys atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystimasi. Europos e, komisijos tikslas šioje srityje yra sumažinti skurdą žmonių labui. Tai yra dalis mūsų bendrų vertybių. Mes pasisakome už tai dėl solidarumo. Vis daugiau e, žmonių e, tampa e, Viduržėmio jūra tampa e, karstu, bandant e, atkeliauti Europos Sąjungą. Turime pareikšti solidarumą su šiais žmonėmis. Vis daugiau moterų kenčia seksualinį smurtą. Daugelis žmonių yra persekiojami dėl to, kad priklauso kuriai nors mažumai. Kuomet Afrikoje vis daugiau terorizmo apraiškų e, jaučiame tiesioginę grėsmę ir Europoje. Plečiant e, palankesnę verslui aplinką, e, galime padinti prekybos srautus ir išnaudoti kuriamas sąlygas savo labui. Europos Sąjunga labai stengiasi vyst, lyderiauti vystimosi srityje. Kartu su valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulio e, do, donorė ir teikia daugiau negu pusę vystimosi pagalbos lėšų pasaulyje. Europos Sąjunga yra viena pagrindinių partnerių vystimos, prekybos partnerių vyst, besivystančioms šalims ir skatina technologijas, inovacijas, invest, investicijas ir verslumą. Europos Sąjunga nori e, būti lyderė ir dviejų strateginių procesų, kurie reikšmingai apibrieš vystimosi politiką artimiausiame dešimtmetyje, tai yra po 2015 metų darbo atvarkė ir darybos dėl um, tolesnio kotonų susitarimo. Pirmasis prioritetas yra ambicingas tikslas dėl, dėl tvarkos po 2015 metų. Dabartiniai tūkstantmečio vystimosi tikslai um, leido pasiekti nemažai pažangos, mažinant skurdą. Um, Ir dabar dėl tarptautinės bendruomenės veiksmų pavyko per dešimt metų sumažinti skurdą per pus. Vis mažiau žmonių e, eina miegoti alkani, mažiau vaikų miršta dėl e, lygų, kurių iš tikrųjų galima išvengti ir vis daugiau vaikų, ypatingai mergaičių, gali eiti į mokyklą. Galime didžiuotis šiais pasiekimais, tačiau neturėtumėm būti visiškai patenkinti. Moteriai Afrikoje tikimybė mirti gimdant yra 29 kartus didesnė negu moteriai Europoje. Apie, 70, apie 750 milijonų žmonių visame pasaulyje neturi prieigos prie saugaus gerimo vandens ir, um, e, vis, ir virš 3 milijonų vaikų kasmet miršta dėl to. E, kad neužtikrinama pakankama mytyba. E, dar labiau nerima keria mm, neligybė ir geografiniai skirtumai. Azija ir Latinų Amerikos šalis demonstruoja nemažą pažangą, tačiau e, Subsaharos regionas Afrikoje vis dar šlubuoja ir, pavyzdžiui, 120 e, milijonų žmonių daugiau gyvena visiškame skurde negu prieš 20 metų. Tardamiesi dėl, 2000, dėl po, 2015, po 2015 metų galiosiančios tvarkos mes turime atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir aplinkos auginius e, veiksnius. Turime e, visur įtraukti lyčių lygybės, žmogaus teisų, demokratinių vertybių aspektą ir siekti taikos ir saugumo pasaulyje. Be abejo, bus didžiulis iššūkis visus šios aspektus suderinti ir pasiekti tvark, visapusišką, universalę e, darbo tvarkę, kuri galios visoms valstybėms, tiek skurdesnėms, tiek turtingesnėms. Tačiau tai yra iššūkis, kurio galime imtis. Naujoji darbo tvarkė, naujoji tvarka numaty, numatys puikias galimybės perdėlioti e, ar perorientuoti pasaulinės pastangas, geriau padėti besivystančioms šalims, siekiant e, sukurti čia tvarias ir įtraukęs visuomenės ir prisimti atsakomybę už savo pačių pastangas. Vienas iš e, svarbių elementų, galvojant apie procesą po 2015 metų, bus vystimosi pagalbai skiriamos lėšos ir be abejo įgyvendinimo priemonės. Visiškai sutinku su e, išrinktuoju komisijos pirmininku Junkeriu, kad visos valstybės narės turėtų didinti pastangas, bandydamos atsižvelgti į jungtinių tautų tūkstantmečio tikslus ir investuoti mažiausiai 0,7 procento savo nacionalinio vidaus produkto vystimosi, vystimosi pagalba. Valstybės narės e, šiam tikslui įsipareigojo iki 2015 metų. Tačiau e, matome, kad e, tikslo pasiekti dėja nepavyks. Turime suvokti, kokios ekonominės problemos e, šiuo metu vyrauja Europoje pastaruoju metu. Ir dėl to valstybės narės raginčiau vis dėlto atsižvelgti į įsipareigojimus bent jau ateinančiam laikotarpiui. Siekiant maksimizuoti teikiamos vystimosi pagalbos poveikį, mes turime be abejo išnaudoti uh, visą potencialą didinti veiksmingumą, koordinuoti donorų tarpusavio veiksmus. Mes turime įtraukti ir kitus partnerius į šią veiklą ir pasitelkti ir nacionalinius resursus e, įtraukiant e, kovą su mokesčių vengimu, turime kurti sažiningą ir veiksmingą mokesčių sistemą. Mes turime uh, išnaudoti visas finansinės priemonės, kurias turime ir įtraukti taip pat ir besivystančias šalis kaip partnerės e, plėtojant e, veiklą orientuotą į didesnį augimą ir e, sažiningą darbą. Naujoji tvarka be abejo turės įtraukti ir verslo, ir, civil, ir pilietinę visuomenę, ir paprastus žmonės. Taip mes sukursime pasaulinę partnerystę ir visi susiję veikėjai galės dirbti petys į petį, siekdami E, bendrų tikslų. E, mano antrasis prioritetas yra pradėti darybas dėl tolesnio kotonų susitarimo. Dabartinis susitarimas yra labiau visa, visapusiškiausias šiaurės ir pietų e, šalių sustarimas pasaulyje. Ir iki šiol tai buvo nemažas pasisekimas, kuriuo galime ir toliau remtis. Naująją tvarką rengiant reikės E, reikės prisiderinti prie naujos realybės, atsižvelgti į 2015 metų ir vėlesnio laikotarpio rezultatus. Negalime tiesiog tęsti taip, kaip anksčiau. Turime plėtoti stiprią partnerystę su Afrikos ir Karibų jūros regiono šalimis ir galvoti apie bendras vertybės, kurias sieksime įdėkti šiuose šalyse ir regionuose. Turime kartu susėsti ir padiskutuoti apie tai, kaip plėtoti toliau savo partnerystę. Vienas pirmųjų žingsnių, kuriuos pradėsiu, yra artimiausiais metais prasidėsiančios dėrybos ir bendros diskusijos dėl e, jungtinių mūsų pastangų. Trečiasis prioritetas, į kurį kreipsiu dėmesį, bus politikos priemonių dermės, dermės siekimas pasaulyje. Pasaulyje ryšiai tampa vis glaudesni ir tarpusavyje persipinę. Galvojant apie taiką ir saugumo siekimą, mes turime imtis veiksmų energetikos, klimato, kovos su klimato kaitas rytyje, žemės ūkėje, prekyboje. Turime e, į visas šias politikos priemonės įtraukti E, lygių galimybių aspektą, pagarbą žmogaus teisėms, numatyti tinkamą prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo, e, mokslo, darbo judumą garantuoti ir e, kitus dalykus. Sąjungoje mes būtent siekiame visų šių tikslų ir stengiamės formuoti politikos priemonės taip, kad būtų į tai atsižvelgta. Mes sieksime visomis politikos priemonėmis derinti veiksmus tarpusavyje, konsultuosimės su e, kitais komisijos nariais, kaip ir žadėjo išrinktasis pirmininkas Junkeris. Nes turime, pavyzdžiui, derinti ir humanitarinę pagalbą, ir prekybos politiką, ir migracijos politikos priemonės tarpusavyje e, siekdami sinerginio efekto. Jeigu būsiu paskirtas patvirtintas komisaru, sieksiu pagerinti e, politikos priemonių dėrėjimą vystimosi pagalbos srityje. Sieksiu pažangių stebėsenos metodų dėgymo ir um, naujų iniciatyvų numatymo. Bandysiu įsitraukti į dialogą su kitais e, kolegomis komisijoje. Pone pirmininkė, gerbiami nariai. 83 Europos, 3 procentai ES piliečių mano, kad svarbu yra padėti žmonėms besivystančiose šalyse. 61 procentas mano netgi, kad reikėtų didinti teikiamą vystimosi pagalbą, o 70 procentų europiečių galvoja, kad e, padėdami besivystančioms šalims mes padedame taip pat ir patys savo. Tačiau turime parodyti, kad e, vystimosi politika e, yra e, visų mūsų bendro darbo rezultatas ir turi būti geriau matoma. Kitai, kitie me, kiti metai bus skelbiami Europos vystimosi metais, todėl tai yra puikia galimybė įtraukti ir piliečius į šią veiklą ir parodyti jiems, kaip veikia vystimosi politika ir kaip ji pastarnauja mums visiems. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, jeigu būsiu patvirtintas komisijos nariu, sieksiu testinio ir glaudaus bendratarbiavimo su parlamentu. Tęsiu tiek įsipareigojimus dėl strateginio ir struktūrinio dialogo, tiek reguliaraus neformalaus dialogo su jumis visais. Toks dialogas bus esminis ramstis, galvojant apie darybas dėl E, darbo atvarkės po 2015 metų ir siekiant, kad ES kalbėtų vienu balsu ir gintų šią viziją. Tikiuosi jūsų visų paramos siekdama šių tikslų. Dėkoju. Ačiū, ponė Mimica, už tai taip pat, kad ir neviršėjote jums skirto kalbėjimo laiko. Pradėkime dabar klausimų atsakymų. Raundą pirmieji kalbės frakcijų koordinatoriai ir pirmasis klaus ponas Styr, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Mimica. Minėjote, kad jeigu būsite patvirtintas, vienas iš svarbiausių jūsų darbų bus e, vadovauti dėryboms, e, e, kuriant bendrą pasaulinį sustarimą vystimosi po 2015 metų. Tvaros vystimosi tikslų yra daug. Taigi, kokius prioritetus pasirinktumėte ir kam skirtumėte daugiausiai dėmesio? Labai ačiū. Pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtąją kalbą. Europos parlamente šią tradiciją naudojamasi daug platesnių mastų nei Europos komisijoje. Tvaros vystimosi tikslų e, rengimo ir patvirtinimo dabar yra pasidėjęs paskutinis etapas ir komisija atlieka svarbu vaidmenį šiame procese, rengdama atitinkamus dokumentų projektus, kurie taps pagrindu mūsų tolesniai veiklai, tvirtinant galtinius sprendimus, kalbant apie tvaros vystimosi tikslus. Jeigu bus įmanoma ir aš tikiuosi, kad turėsiu tokią galimybę, stengsiuosi sumažinti bendrą tikslų skaičių, nes jeigu tikslų bus per daug, mes paprasčiausiai prarasime koncentraciją jos siekdami. Ir manau, kad tai bus svarbiausias darbas apibrėžti svarb... tuos pagrindinius tikslus e, naujoje vystimosi pagrindų sistemoje. Manau, kad bendrabiaus valstybėmis narėmis mes tą pagrindų sistemą apibrėšime. Joje bus keli tikslai specifiniai, konkrečiai apibrėžti susiję su specifiniais veiksmais, kuriems mes ateityje. Labai ačiū. Ar tai reiškia, tai reiškia, kad jūsų laukia tikrai labai daug darbo, nes jeigu jums reikės apibrėžti tam tikrus prioritetus ir atsisakyti kitų temų ir tikslų, jums reikės e, pasirinkti. Ar galite čia mums pažadėti, kad šiame procese jūs glaudžiai bendradarbiausite ir konsultuosite su mūsų parlamento šio komiteto darėjo papildomą klausimą noriu užduoti, kalbant apie darybas dėl strategijos, ar jūs sugebėsite e, rasti tą pasaulinį partnerį tam, kad darybos baigtųsi sėkmingai. Atsakymas. Mūsų laukia procesas siekiant apibrėžti du svarbiausius tikslus, kuriems turės pritarti visi suinteresuoti subjektai. Pirmiausiai mes turime kalbėti apie geresnį valdymą, įtraukiant žmogaus teisės ir raginant jas geriau ginti bei gerbti. Manau, kad dabartinis dokumentas vis dar netitinka ES komisijos ir parlamento įsitikinimu. 17 e, dokumento projekte apibrėžiamas tikslas yra susijęs su visų tvaros vystimosi tikslų finansavimu ir mano nuomonė šis punktas turėtų būti apibrėžtas konkrečiau ES ir valstybės narės. turi ir toliau išlikti lyderėmis siekiant aiškių tikslų ir apibrieščių, dės visos pastangas, kad šis tikslas būtų pasiektas. Europos parlamentas atliks ypatingą vaidmenį, nekantrai laukiu jūsų pranešimo dėl vystimasi tikslų. Ačiū. Ponas Lyts, socialistų frakcijos vardu dabar klausom. Labas vakaras, ačiū iš jūsų ženginę kalbą veiklos pristatymą. Ebolos viruso krizė vakarų Afrikoje parodo, kad sureaguota buvo per vėlai ir veiksmai nebuvo tinkamai koordinuojami. Sveikatos apsaugos sistemos nėra pajėgios šios epidemijos suvaldyti. 2010-aisiais komisija <clears throat> pristatė ES tinkamus pasiūlymus siekiant pagerinti pasaulinės sveikatos apsaugos padėtį. Ar Jūs e, tęsite pradėtą darbą ir pasiūlysite atitinkamą veiksmų e, programą taip pat ir e, Afrikos šalims į pietus nuo Saharos, kuriuose mirtingumo lygis labai aukštas, ar ši peržiūra aprieps taip pat ir greitai reagavimą. Tokius atvejus kaip dabartinis ebolos viruso protrūkis. Ar jūs taip pat e, sutinkate, kad labai e, svarbu yra užtikrinti tam tikrą lyderystę ir sutelkti donoro pastangas tam, kad būtų išvengta susiskaldimo tokiuose srityse? Ačiū. Kalbant apie ebolos viruso krizę, ebolos epidemiją, Galiu pasakyti, kad mūsų svarbiausias tikslas šiuo metu yra izoliuoti, sustabdyti lygos plitimą, tačiau neizoliuoti šalių, kurios, kuriuose ši epidemija yra kilusi. Galbūt mūsų veiksmai dabartiniu metu yra daugiau susiję su humanitarnės pagalbos teikimu ES lygmeniu Tai yra savame suprantama, nes dabar humanitarinės pagalbos labiausiai reikia, tačiau tuo pačiu metu <clears throat> ebolos epidemija mums suteikia galimybę ir kartu meta iššūkį, galvojant apie tai, kaip geriau derinti veiksmus vykdant įstamosios pagalbos politiką, kaip nuosekliai tai daryti. Manau, kad Ebolos viruso krizės metu sukaupta patirtis Europos Sąjunga sustiprins siekiant tokią sanglaudą sukurti, kalbant apie finansinę pagalbą mes skiriame daugiau nei 100 milijonų eurų per įvairius projektus, kurie yra įgyvendinami nuo ebolos viruso nukentėjusiose šalise, tačiau mes taip pat turime didinti ir nefinansinę paramą, nefinansinį nefinansinių priemonių imtis, e, siūsdami savo ekspertus, gydytojus į epidemijos šalis ir koordinuoti savo veiksmus su kitais šio proceso dalyviais, su, kitais, su kitomis paramą teikiančiomis šalimis. Papildomas klausimas yra toks lytinė reprodukcinė sveikata įtakoja labai daug e, problemų, pavyzdžiui, motinų mirtingumą, e, e, vaikų sveikatą, kova su živ aids, kova su prievarta mūsų visuomenėje įtraukia taip pat teisinės valstybės principus, lyčių lygybę ir ekonomikos augimą. Ar sutikante su tuo, kad šios nuostatos e, turėtų būti įtrauktos į visą priepiančią sveikatos apsaugą ir valdymo politiką ir kad es turėtų daugiau investuoti į pajėgumų stiprinimą e, ir e, žmonių teisų stiprinimą labiausiai neto keičiančiose visuomenėse. Ačiū. Operaciniai veiksmai ir atitinkama atinkamų programų rengimas e, besivystančiams šalims. Komisija vyksta nuolat. Mes nuolat pabrėžiame, kad sveikatos apsaugos sektorius yra labai svarbi mūsų teikiamos pagalbos dalis sveikatos apsaugos sistemų viso apriepiančių kūrimas e, siekiant e, užtikrinti sveikatos apsaugą visiems besivystančių šalių gyventams yra mūsų galutinis tikslas. Todėl mes <clears throat> laikomės atitinkamų programinių nuostatų, kurios buvo patvirtintos 94 metais Kairėm dėl e, demografinės padėties vis, ir visuomenės gyventojų sveikatos. Toje, tose programėse nuostose kalbama taip pat ir apie lytinę ir produktinę sveikatą šie veiksmai ir toliau liks Europos e, vystamosios pagalbos ir e, vystimosi politikos dalimi. Ačiū panalicui ir paskirtam komisijos nariui. Dabar atsir frakcijos vardu ponas. Ponas Lūkė. Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Pirmiausiai noriu bendro pobūdžio klausimų užduoti susijusiu su jūsų pareigomis. Vystomosios pagalbos politika vyksta valstybių narių ir vystimosi politika ES lygmenių. Vadovaujantis subsidarumo principų ES turėtų kištis tik į tas vystimosi politikos sritis, kur veiksmai būtų, galim, būtų geriau gyvenami es lygmenių, o ne valstybių narių lygmenių. Noriu jūsų konkret, kad konkrečiai įvardintumėte, kokiuose sritise ES vystimosi politika galėtų vykdyti geriau nei valstybėse narėse. Prašau, prašau konkrečiai įvardinti šias sritis. Taip pat dar vieną papildomą klausimą noriu užduoti susijusi su jūsų ką tik atsakytų klausimų kalbėjote apie tai, kad norite komisijos vystimosi tikslų skaičių sumažinti, sukonkretinti. Ar ketinate m, mm, tuos tikslus, kurių dabar e, visai nesieksite arba netaip smarkiai sieksite priskirti subsidirimo e, politikos e, atsakomybės sričiai, turėdamas omenyje, kad ES galbūt konkrečius kai kurios tikslus galėtų geriau gyventi nei valstybės narės ir kokie tikslai tai būtų. Vystimus, tvaraus vystimosi politika man yra glaudžiai susijusi su subsidiarumo principų laikymus ir valstybių narių subsidirimo teisėmis, kalbant apie vystimusių politikos nuseklumą. Manau, <clears throat> kad tik dėl ES komisijos e, nuseklių veiksmų vidaus politikos rytyje ir vystimosi politikos aspektus vertinant ir taip pat e, nuseklumas koordinuojant e, tarptautinių donorų veiksmus valstybių narių lygmenių yra geriausias pavyzdys, kaip mes pasiskirstame darbais, kalbant apie būsimą konferenciją dėl tvaraus vystimosi tikslų. ES privalo e, kalbėti vienu balsu ir e, jos pozicija turi būti kuo artimesnė valstybių narių pozicija, kalbant apie vystimosi politikos tikslų apibrėžimą ir apie bendrą būsimųjų dešimtmečių vystimusi politikos pagrindų sistemą. <clears throat> Tai aš nemanau, kad subsidirumo politika kažkaip būtų nesuderintama su vystimosi politika, nes yra labai daug galimybių ir priežasčių bendradarbiauti, koordinuoti paramą teikiančių šalių donorų veiksmus ir e, mes rasime geriausius būdus, kuriuos pasitelkdami galėtume e, papildyti pastangas tiek valstybių narių, tiek Europos komisijos šioje srityje. Papildomas klausimas. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono iš tiesų jūsų paprašiau pateikti konkretų atsakymą. Jūs dabar kalbėjote apie bendradarbiavimą, veiksmų koordinavimą, apie būtinybę kalbėti Europai vienu balsu, tačiau tai nėra konkretus dalykai. Aš jūsų paprašiau įvardinti konkrečius ES vystimosi politikos tikslus, kurių siekiant kurių siekti būtų galima lengviau ES lygmenių ir uh, įvardinti tuos tikslus, kurių valstybės narės pavieniui negalėtų taip sėkmingai pasiekti. Uh, I would point out maybe just a few of the, of the actions and areas where Na, paminėčiau kelis veiksmus ir kelias e, sritis, kuriuose e, Europos komisija galėtų veiksmingiau dirbti ir siekti geresnių rezultatų negu kad tai manoma padaryti, tarkim, jeigu veikia tik vienos valstybės narės. Kalbant apie gerą valdyseną ir apskritai apie žmogaus teisų srityje, biudžeto lėšos, pagalba iš biudžeto įvairios programos, manau, yra tas rytis, kurioje dar yra laisvės e, situacijos pagerinimai Europos Sąjungoje. Mes e, galėtume vystyti politinį dialogą tam, kad šiame procese žmogaus teisų e, besivystančios šalyse srityje situacija pagerėtų. Uh, Taip pat ir sveikatos apsaugos srityje ir um, švietimo srityje jungtiniai Europos veiksmai, mano manimu, taip pat galėtų būti pagerinti, galėtų būti veiksmingesni, negu kad yra dabar nacionalinių valstybių mm, lygių. Dėkoju. Ponas Görens Alde vardu. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau paminėti probleminį klausimą susijusi su kovos su klimato kaita finansavimu. Noriu paklausti, kas turėtų finansuoti priemonės, kurios tapo būtinomis siekiant besivystančioms šalims įveikti klimato kaitos poveikį. Praėjusią savaitę komisijos atstovas pareiškė mūsų komitete, kad šios priemonės turėtų būti finansuojamos iš vystamosios pagalbos biudžeto. O tai reiškia, kad e, atitinkamas poveikis bus daromas kovai su klimato kaita. Šiame komitete mes jau daug metų manome, kad e, skirti finansavimą kovoti su klimato kaita vystamosios pagalbos biudžeto sąskaita e, reikštų kovos su skurdu mažinimo, o tai yra viena iš svarbiausių ES vystamosios pagalbos arba vystamosios politikos prioritetinių sričių. Ką Jūs manote apie būtinybę diskutuoti su mūsų komitetu prieš priimant gautinį sprendimą šiais klausimais? Thank you. Thank you very much. Dėkuoju. Diskusijos dėl klimato kaitos ir dėl finansinio įsipareigojimų šioje srityje gali būti šiek tiek per vėlai. Todėl, kad daugiametė finansinė programa jau yra patvirtinta. Ir Matome, kad e, klimato kaitos konferencija yra gana greitai ir reikia taip pat prisimti ir finansinius įsipareigojimus. Na, bet pažiūrėjus į tai iš e, vystimosi portfolio perspektyvos, aš galiu pasakyti, kad 20 procentų e, vystimosi biudžeto yra skirtas e, svarbiems veiksmams susijusiems su klimato kaita. E, Mes e, turėtume gerinti savo pozicijas ir galėti skirti daugiau negu 20 procentų iš e, vystimosi, vystomojo bendradarbiavimo e, priemonės ir, ir fondo, bet mums taip pat reikėtų sustiprinti kovos su klimato kaita veiksmus ir susijęti e, šią sritį su kitomis Europos biudžeto sritimis. Taip pat mums reikėtų veiksmų, kuriais galėtume padidinti ir netradicinių finansinių išteklių panaudojimą klimato kaitos srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šiuo metu prisiminiau, kad vidurinio laiko tarpio peržiūros metu, kai peržiūrime e, daugiametę finansinę perspektyvą, mes turime nepamiršti taip pat ir e, klimato kaitos, kovos su klimato kaita finansavimo. Ir aš tikrai tos peržiūros metu stengsiuos dalyvauti dialoge kartu su parlamentu ir su jūsų komitetu. Par de votre disponibilité. Ačiū už tai, kad esate pasirengęs diskutuoti su mūsų komitetu. Manau, kad e, tikrai mes pritarsime jūsų pageidavimams taip bendradarbiauti. Tačiau aš tik noriu kreipti dėmesį į tą absurdišką situaciją, kuomet reikia iš naujo perskirstyti lėšas, kurios yra skirtos kovai su skurdu ir nukreipti jas į kovą su klimato kaita. Ir aš Norėčiau, kad šis klausimas jūsų būtų sprendžiamas konkrečiai ir norėčiau, kad jūs konkrečiau pristatytumėte, kaip ketinate tą klausimą spręsti šią prieštarą ir ar ketinate konsultuoti su mūsų komitetu. Yes, indeed, unfortunately. Taip, iš tikrųjų, dėja, mokėjimų kreditai ir e, įsipareigojimų apribojimai iš tikrųjų e, dėl viso to taip ir susiklausė tokia situacija, kad e, nedaug lėšų skiriama būtent šioms svarbiams rytims. Bet tvarioje programoje šių konfliktų būti neturėtų. Mums reikėtų lėšų e, veiks, bendriems veiksmams, nes klimato kaita, kova su klimato kaita yra labai svarbi e, vystomos, vystomosios tvarios programos dalis. Taigi tikrai reikėtų dalyvauti diskusijose su parlamentu tam, kad rastume uh, geriausią sprendimą tarp, e, tarp tų apribojimų, kurie mums yra iškilę dėl daugiametės finansinės programos. Dėkuoju, ponai Gerins, ponė, San, ponė Sančios Kaldentai. Dėkuoju, pirmininkė, e, labas vakaras. Politinis nuoseklumas e, yra svarbus Svarbu, kad būtų skirtas vystimuisi ir kad būtų susijęs su visomis politikos sritimis. Jeigu vystimosi mes neskatinsime, tuomet e, įsivyraus nelygybė viso, visais lygmenimis pol, nu, valstybių, nes, valstybių narių, komisijos ir kitais lygmenimis reikia stengtis, kad vystimasis būtų užtikrintas. Norėčiau paklausti. Uh, Ar jūs manote, kad e, komisija turėtų būti, turi būtent ir vertinti, ar e, kaip, kaip turėtų vertinti kompromisus, kurie atsirado paskiriant komisijos narius? Taip. Mes turime atsižvelgti į visus tris e, ramščius ir socialinius klausimus, ir aplinkosaugos klausimus. Ir mes neturėtume pamiršti nei vieno iš politikos ramščių tam, kad kovotume su skurdu. Tam, kad skurdas mažėtų besivystančiose valstybėse. Tikrai svarbu kad su skurdu būtų kovojama, skurdas būtų šalinima, šalinamas ja, ir tai manoma tik jeigu mes pasieksim visus tris ramšius. Todėl, kad ekonominis stabilumas gali gerėti ir mes matome, kad dėl ekonomikos e, klausimų vis dėlto skirtybės didėja ir yra vis daugiau neturtingų žmonių. Taigi tikrai reikia abiejų ramščių. Taip pat ir komisijoje. Ir pirmininkas ir visi e, nariai turi užtikrinti, kad bus daugiau nuseklumo mūsų vidaus politikoje. Mes turime atsižvelgti į vystimo poreikius ir turime atsižvelgti e, į vystimosi tikslus. Dėkuoju. Antras klausimas. Jis panašus į pirmą. Kokie mechanizmai, kokius mechanizmus galite numatyti tam, kad civilinė pilietinė visuomenė ir vyriausybės galėtų kreiptis pateikti skundus komisijos pirmininkui. Atvirumas ir skaidrumas Europos komisijoje buvo gerinamas nuolatos. Tai yra procesas, kuris mums yra labai svarbus ir mes skiriame daug dėmesio. Matau, kad e, ir vystomo bendradarbiavimo srityje e, taip tikrai yra. Vystomo bendradarbiavimo srityje yra daug tūkstančiai projektų, kuriuose dalyvauja daug nevyriausybinio organizacijų, pilietinės visuomenės atstovai, savivaldybių, vietos institucijų atstovai ir įvairūs kiti subjektai. Taigi reikia nuolatos stebėti, kaip yra įgyvendinami įvairūs projektai ir tikrai jau yra priemonių, mechanizmų, kuriais galime pasinaudoti norėdami pateikti skundą, informuoti apie kokias nors problemas, kurios kyla įgyvendinant programas. Bet iš esmės klaidų šiuo metu būna dviem, tik 2-3 procentais atveju, bet bent 97 procentai mūsų projektų, kurie yra įgyvendinami pačiais, pačiose sudėtingiausiose, pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis visame pasaulyje, atitinka mūsų e, rezultatų siekimo ir skaidrumo tikslus. Dėkuoju. Dabar žaliųjų vardu ponia Hautala. Dėkoju. Norėčiau pasakyti komisijos nariui, kad jūs taip pat norėtumėte, kad ir įmonės gerintų vystimasi. Ar jūs palaikytumėte įpareigojančių taisyklių įkūrimą, kalbant apie socialinę atsakomybę, tam, kad būtų mažiau ataskaitų apie tai, kad, pavyzdžiui, tekstilės darbuotojai Bangladeše dirba netinkamomis sąlygomis. Ir tokiuose šalyse arba kitose besivystančiose šalyse vaikams yra užkertamas kelias į gerą ateitį. Ar norėtumėte, kad būtų užkirtas kelias e, elgesio taisyklėms, kurios yra neįpareigojančios. Ir ką Jūs manytumėte, galbūt tas taisyklės reikėtų traukti į vystimosi darbo tvarkę po 2015 metų. Dėkoju. Privatus sektorius tikrai gali prisidėti, da, vis labiau gali prisidėti prie vystimosi. Būtent e, gali įmonės dalyvauti mūsų projektuose, galima skirti, pavyzdžiui, gali finansuoti programas, kurios yra skirtos vystamajam bendradarbiavimui. Štai dėl ko reikia užtikrinti daugiau socialinės įmonių atsakomybės reikia užtikrinti įmonių atsakomybę. Ir e, dėl to į šią atsakomybę reikia žiūrėti kuo skaidriau ir nusekliau. Pavyzdžiui, šiuo metu yra iniciatyva skirta naudingų iškasenų konfliktų zonuose. Taip pat turime ir iniciatyvas skirtas medienai. Ir e, reikės įvertinti, kaip galima atsižvelgti į šią atsakomybę ir tekstilės srityje. Ir kaip reikėtų spręsti problemas susijusias su vaikų darbu e, tekstilės srityje ir drabužių gamybos rytyje. Tik apie tai tikrai diskutuosime su Deve komitetu, kai ateis laikas. Taigi, šie veiksmai kol kas yra savanoriški. Vis dėlto reikėtų šiek tiek laiko tam, kad įvertintume bendrai vertintume šiuos savanoriškus veiksmus ir vėliau nuspręstume, ar reikėtų taip pat ir teisiškai pareigojančių įmonėms taikomų taisyklių, kuris būtų būtent susijęs su įmonių socialinė atsakomybė. Turiu dar kitą klausimą. Norėčiau jūsų paklausyti, žinau, kad jūs e, dirbote prekybos srityje, žinau, kad tai yra tikrai naudinga e, bendradarbiavimui. Ką Jūs pasakytumėte apie dvišalius investavimo projektus? Ką pasakytumėte, pavyzdžiui, apie čia buvių žmonių taisyklės ir apie tradicinius žemių naudotojus, kai dideli investavimo projektai yra um, atvežami į um, valstybės? Mūsų vystimosi politika ir programos ateityje bus dar labiau orientuotos į e, investicijų, sąlygų investicijoms gerinimą ir e, stengsimės taip pat įtraukti ir mažas ir būtinės įmonės į įvairius e, besivystančių šalių vystimo procesus. Taigi norėčiau skatinti programas, kuriomis būtų gerinamas e, valdymas ir kurio, kuriomis būtų užtikrinama, kad bus laikomas nusavybės teisių ir žemės savininkų teisės būtų užtikrintos ir kad nebūtų grobiamos tos žemės. Bet Kalbant apie žemės politiką besivystamačiose šalyse, reikia, kad būtų ją įtrauktos ir mažos ir vidutinės įmonės. Ir e, šiuose projektuose tikrai nereikia padėti didelėms įmonėms, kurios tiesiog vagia žemės. Dėkuoju, ponas Korao, EFDD vardu. Uh, Dėkuoju pirmininkė. Tarptautinė priekyba yra vienas iš tų sektorių, kur nuseklumas yra labai svarbus, jeigu norime pasiekti vystomo bendradarbiavimo tikslų. Dvi šaliai ir daugia šaliai susitarimai kartais daro didžiu blogą poveikį ekonomikai ir besivystančiom šalims. Bendradarbiavimas su priekybos komisaru tikrai galėtų prisidėti siekiant vystimosi tikslų ir siekiant nuseklumo. Norėjau paklausti, ar jūs manote, kad reikia aktyviai dalyvauti dėrybose su e, derantis dėl sustarimų su trečiosiomis šalimis? Ir ar taip pat reikėtų dalyvauti tų dėrybų darbo atverkėje? Kokias priemonės, kokiu priemonių galėtumėte imtis tam, kad būtų užtikrintos tinkamos priekybos taisyklės su trečiosiomis šalimis ir kad joms nebūtų dar labiau pakengta. Ryšys tarp vystiamosi ir priekybos yra taip pat labai svarbus, kalbant apie vystiamosi politikos nuseklumą. Taigi, koordinavimo programoje, kuri buvo paruošta ir kuri dar tobulinama. Mes matome, kad koordinavimas tikrai galėtų padėti pasitelkti tą daugiapusį požiūrį į priekybą vystimosi srityje. Ir tikrai vystimosi komisijos e, e, narys ir prekybos komisijos narys e, tikrai bendradarbiaus, todėl kad dalyvaus, todėl kad jų grupiai pirmininkaus vicepirmininkė atsakinga aukščiausio įgaliotinė ir vyriausio įgaliotinė. Ir tikrai reikėtų nepamiršti ir Dohos vystimosi darbo atvarkės. Būtent Europa turi nepamiršti įvairiausių vystimosi tikslų. Ekonominio bendradarbiavimo partnerystės susitarimai dėl jų šiuo metu dar yra deramasi. Ir juose taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų nuoseklumas ir pusiausvyrą tarp priekybos ir vystimuose. Dar vienas klausimas. Dėl dėrybų, dėl TTEP. Tai yra didžiausias e, dvišalis sustarimas pasaulyje. Tai jis tikrai turės didelį poveikį pasaulio priekybos e, e, taisyklėms besivysačiose šalyse. Atrodo, kad šis sustarimas iš tikrųjų kliudo trečiųjų šalių vystimuisi. Ką Jūs manote, ką reikėtų daryti, kad priekyba nebūtų matoma kaip kažkoks ginklas, o kad prisidėtų ir kad prisidėtų prie vystimuose? Laisvos priekybos startis ir dėrybos dėl jos e, su Amerika tikrai turės didžiulį poveikį pasaulio priekybos santykiams ir investicijų, investicijoms tarp abiejų pusių. Bet apie šį sutarimą reikėtų taip pat e, galvoti ir besivystančių šalių e, kontekste. Šios dvi šalės e, dėrybos e, šiuo metu apsiriboja tik šalimis, kurios derasi, bet aš vėliau taip pat prisidėsiu prie tų dėrybų ir stebėsiu, kokį poveikį Mm, kokį poveikį gali tos darybos padaryti besivystančių šalių vystimuisi. Taigi aš galėčiau būti kaip ir sargas, e, stengiantis užtikrinti, kad neigiamas poveikis iš šio susitarimo e, nepaveiktų vystomojo bendradarbiavimo arba vystimosi tikslų. Mr. Corral, that completes our first round with one speaker. Ačiū. Dabar baigėme pirmąjį pasisakymų raundą po vieną kalbėtoją frakcijai. Dabar formatas kitoks. Minutė klausimui, dvi minutės atsakymui ir jokių papildomų klausimų. Pirmi du kalbėtojai yra iš kviestinių komitetų šį vakarą. Pirmiausiai ponas Plenkovič iš užsienio reikalų komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Mimicą, paskirtą į komisijos narį. Aš esu vienas iš tų parlamento narių, kuriems atiteko garbė antrą kartą užduoti klausimą. Na ir portfelis, kurį jums paskyrė ponas Junkeris, iš tikrųjų geriau dera su jūsų profesinė likščiolinė karjera. Buvote įvairiose politikos srityse, e, veikėte, iš, veikėte įvairiais frontais, na o dabar tapsite mūsų mm, gerbiamo pono Junkerio komandos nariu. Man būtų įdomu sužinoti, kaip derinsite, veiks, derinsite veiksmus su ponė Mogerinį, su jos sritimi, išorės veiklos sritimi, kaip visa tai dėrės su veiksmais dėl krizės Sirijoje, Irake, dėl kovos su ISIS ir taip pat turint galvoje, aišku, Libijoje susidariusią krizę. Ačiū už klausimą. Manyčiau, negalima iš tikrųjų tų sąsajų ne, negalima būtų nekreipti dėmesio į tas sąsajas esamas. Be saugumo, neužtikrinę saugumo apskritai pasaulyje tikrai nepasieksime vystimosi tikslų tuose regionuose, kurie e, labiausiai kenčia dėl krizių susidariusių šiuo metu. Be saugumo tikrai nebus stabilumo. 20 tose šalise, kur konfliktų nebuvo, vystimosi pagalbos veiksmingumas e, buvo 20 procentų didesnis negu kitur. Ir be abejo, sąsajos su išorės veiksmais yra labai glaudžios. Reikia europinio atsako į tuos krizių regionus ir tai, kas ten vyksta. Neretai atsidurėme tokioje padėtyje, kai galime sureaguoti jau tik post factum. Tačiau aš manau, kad reikėtų galvoti ir apie geriau suderintus veiksmus saugumo ir išorės politikos srityje. Taip pat reikia būti pasiruošus ir humanitarniai pagalbai. O taip pat galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir apie tvaraus stabilumo kūrimą. Taigi, jeigu visą tai pasieksime, jeigu sugebėsime tinkamai reaguoti į krizės, būtent remdamiesi koordinuotais veiksmais saugumo ir vystimosi srityse, tuomet pasieksime realių rezultatų. Ačiū dabar, dabar pone e, Rodrygės Piniero. Tarptautinės prekybos komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė Mimica. Turiu atsiprašyti už poną už poną Langę, kuris e, kitame posėdyje dabar dalyvauja, koordinatorių posėdyje, kur vertinamas ponios Malmström pasirodymas. Dabar pateiksiu suderintą savo komiteto frakcijų klausimą. Buvo patvirtinta, kaip anksčiau, strategija dėl priekybos ir vystimosi politikos, siekiant prisiderinti prie priekybos procesų kaitos pasaulyje vykstančios, prie prekybos politikos ir komisija numatė finansinę pagalbą, taip pat ir e, dvi šalės lengvatų sistemas toms šalims, kurioms labiausiai jos pastarnautų. Mano klausimas būtų štai koks, ar galime tikėtis veiksmingumo iš šio metodo taikymo, jeigu jūs būsite paskirtas komisaru, Ar laikysitės ir toliau šio būtent metodo, kokiu priemonių imsitės siekdamas užverti tą spragą tarp e, skirtingų mastų išsivyščiusių šalių? Tuo metu, kai buvo tariamasi dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų, ES ėmė pamažu peržiūrėti savo politiką šios srities. Būtent todėl, kad norėta labiau orientuotis į priekybos plotmę. Dabar mes vis geriau prisidedame prie veiksmingos vystimosi politikos besivystančiose šalyse ir mūsų ryšiai su tomis šalimis buvo plėtojami būtent tokios partnerystės pagrindu. Dvi šalės prekybos lengvatos, kaip e, PPO sustarimų dalis e, tampa vis mažiau reikšmingomis. Jas pakeičia visapusiški mūsų prekybos e, susitarimai su šalimis partnerėmis. Mes be abejo turime atsižvelgti į atitinkamą šalies ar regiono pažeidžiamumą kiekvienu konkrečiu atveju, ypatingai kalbant apie mažiausiai išsivyščiusią šalis. Ir kartais šalės prekybos lengvato sistemos yra laikomasi prekybos politikos plėtojamos kontekste, tačiau aš labiau pasisakyčiau už suderintą metodą, suderintą požiūrį. Kai paremėme atitinkamą šalį įvairiomis kitomis E, prekybos, prie, prekybos srityje taikomomis priemonėmis, bet nebūtinai prekybos lengvatų sistemą taikome dvišalę. Ačiū. Dabar vėl frakcijų pasisakymai. Pirmiausia, apie frakcijos vardu ponas Rybigas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu pranešėjas 2015 metų biudžeto klausimų, Įdomu sužinoti, kokia jūsų reakcija į tai, kad daugybė įsipareigojimų yra prisijimta, tačiau lėšų tam atitinkamų nėra, ypatingai galvojant apie apkarpimus administracijos e, srityje. Europos vadovų taryba reikalavo sumažinti biudžetą iki 2020 metų siekiame 4 procentais jį sumažinti ir dėl to įdomu, kaip jūs tuomet tvarkysitės su kylančiais iššūkiais, kaip kompensuosite tas susidariusias spragas, ypač turint galvoje tai, ką ir jūs pats minėjote šiandieną jau, kad e, vystimosi pagalbos rytyje norima labiau akcentuoti ir privataus sektoriaus vaidmenį, skirti daugiau paramos e, mažoms e, įmonėms, šeimos verslui, kaip spręsti problemas čia. Problemos, su kuriomis susidurėme, taikydami kreditų priemonės iš tiesų yra realios ir panašu, kad netrukus ateis tas momentas, kai nebegalėsime numatyti tolesnių mokėjimų įsipareigojimų galbūt netgi jau kai spalį ir lapkritį kalbėsime apie DCI. Vystamojo bendradarbiavimo priemonė. įgyvendinimo aspektas be abejo susijęs ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jos, jų veikla yra labai priklausoma nuo čia skiriamų lėšų. Daugiau negu 730 milijonų eurų tikriausiai truks. Praėjusiais metais kai kurios sumos buvo nepanaudotos ir galbūt galėsime taip išspręsti iššūkį, tačiau kitais metais ir vėl ta disproporcija tarp įsipareigojimų mokėjimų ir numatytų asignavimų vėlgi išliks 300 milijonų tikriausiai maždaug spraga, trūkumas susidarys vystimosi srityje. Na ir ką galima čia nuveikti ką daryti. Tikriausiai ir geri buhalteriai, kai kurie žino tas priemonės, tiesiog atidėti kai kurios mokėjimus, vertinant poreikį konkretų, bet mes labiausiai, aišku, kreipiame dėmesį į politinius prioritetus, į politinį problemų sprendimą ir žiūrėsime, kaip atrodys biudžetas kitų metų per vidurio laikotarpio peržiūrą tiesiog matysime tuomet, kokios priemonės yra tos, kurių būtinai reikia imtis tiek komisijai, tiek parlamentui. Ačiū. Toliau ponas Gerero Salom, SRD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Kitais metais Europos Sąjunga susidurs su nemenku iššūkiu žodžiai turės virsti darbais, turint galvoje didžiausius žmoniai kylančius iššūkius - kova su skurdu, e, neligybė pasaulyje vyrauja ir tam reikia vis daugiau, vis naujų išteklių panaudoti. Ar esate pasirengęs daryti spaudimą toms šalims, atitinkamoms šalims, kad finansinių sandorių mokesčiai, mokesčiai būtų deramai surinkami ir kad dalį surinkamų lėšų būtų galima skirti šiai sričiai. Ir kitais metais per sustikimą Adis Abeboje įdomu, ar E, bus pasiekta rezultatų dėl to, ką Europos parlamentas jau yra minėjęs savo renktose dokumentuose. Dėl galimybės padidinti finansavimo pajėgumus valstybių narių ir Europos Sąjungos būtent tam iš tiesų galima išnaudoti finansinių sandarių e, mokestį, mokestį. O dėl veiksmų, kuriuo aš pats imčiausi, manau, jie turėtų būti visą apimantys e, ir visos valstybės narės turėtų prisidėti, ne tik tos, kurios tai jau daro. Galvojant apie platesnį kontekstą, reikėtų sudaryti valstybėms narėms galimybę pasiekti 0,7 procentų nuo BVP įsipareigojimo tikslą kiek lengviau, tiesiog viena vertus geriau paskirstant finansinės lėšas, e, valstybėse gavėjose. Tai vienas aspektas, o, o kitas aspektas čia svarbus iškylantis yra kova su mokesčių vengimu. Mes kasmet prarandame dėl mokesčių vengimo 1200 milijardų eurų kas yra tikrai reikšminga suma. Ir jeigu ir, ir valstybės gavėjos tinkamai kovotų su mokesčių vengimu, tuomet galėtų joms skiriamas lėšas geriau panaudoti, išnaudoti visą potencialą, išsemti jį tiesiog. Ačiū. Toliau ponas Luka, EKR frakcija. Ponas Lukė, ačiū gerbiamas kandidatą, norėčiau paklausti jūsų dėl nuosavybės teisių siekiant gerovės didinimo besivystančiose šalyse. Europos parlamentas yra priėmęs atitinkamą dokumentą ir man įdomu žinoti, kaip ketinate tuos tikslus įgyvendinti, kaip juos integruosite į vystomąją politiką ES ir ar bus numatytos atitinkamos biudžeto eilutės ir finansuojamos programos, kurios galėtų, kuriomis galėtume remti nuosavybės teisų gynimo besivystančiose šalyse. Ir jeigu taip, tada įdomu, kaip spręsite finansinius iššūkius, apie kuriuos ir pats jau kalbėjote. Juk kai kur tuomet tikriausiai teks atsisakyti iniciatyvų ar projektų ir mažinti, apkarpyti jiems skirtas lėšas, taigi kurių atsisakytumėte projektų. Ačiū už klausimą. Manyčiau, Europos parlamento numatomos iniciatyvos vystimosi komiteto veiklos ar darbo kontekste puikiai įsilieja į komisijos siūlomus projektus ir būtinai turime juos atsižvelgti. Dėl konkrečių vystomų projektų besivystančiose šalyse. Tikrai būtinai kreipsiu dėmesį, kad būtų susitelkiama ir ties specializuota veikla žemės nusavybės teisų srityje. Aš jau kiek anksčiau kalbėjau apie tai, kad mano manimu turėtumėm regėti ir Europos, europinį indėlį į mažų ir vidutinių įmonių veiklos skatinimą, ūkininkų veiklos skatinimą besivystančiose šalyse. Ir tikrai reikėtų užkirsti kelią žemės grobimui dėl čia veikiančių didelių įmonių interesų. Taigi tai, ką siūlė Europos parlamentas, yra tikrai, tikrai prasminga sieksime gyvendinti kiek įmanoma daugiau tokių programų, kurios leistų mums e, realiai paremti ūkininkus ir plėtoti tvarę ekonominę veiklą tose šalyse, užtikrinant nuosavybės teisės kurias numato tiems ūkininkams ir jų šalių vyriausybė. Ačiū. Toliau ponas Veirinin, Alde frakcija. Man pirmininkė noriu užduoti klausimą susijusi su transatlantinė vystoma bendarbiavimo politika, tai yra bendarbiavimo tarp ES ir jungtinių valstijų. Tas uh, bendradarbiavimo sustiprėjimas e, prasidėjo 2009 metais po ES ir JAF viršūnių sustikimo. Ar jūs esate susipažinę su to, kaip vyksta šis bendradarbiavimas ir kaip jūs ketinate jį toliau plėtoti? Labai ačiū. Jau ženginėje kalboje ir vėliau kalbėjau apie būtinybę geriau koordinuoti veiksmus e, tarp e, Europos donorų dar nedaug dėmesio skiriau tam koordinavimui, kuris taip pat yra būtinas e, derinant veiksmus su kitais donorais, tai ypač jungtinėmis valstybėmis, transatlantinis paramos teikimo veiksmų koordinavimas. Iš tiesų galėtų leisti pasiekti pačius e, geriausius rezultatus vystimosi politikos srityje visame pasaulyje, nes ES ir JAV kartu teikia daugiau nei 80 procentų visos vystamosios pagalbos pasaulyje. Man buvo sutikta atitinkamą informaciją apie šį bendradarbiavimą, taip pat e, apie būtinybę imtis iniciatyvų tam, kad geriau būtų koordinuojami derinami veiksmai e, vystamosios pagalbos ir tie, kad tie veiksmai taptų konkretesniais ir aš e, ketinu dėti pastangas, kad uh, tas donorų veiksmų koordinavimas taptų ketvirtuoju mano veiklos prioritetu, anksčiau minėjau kitas tris prioritetinės rytis, taigi bendradarbiavimas koordinuojant vystumą pagalbą tarp ES ir JAV bus svarbus mano darbo atvarkės klausimas ir e, taip pat man labai bus svarbu išklausyti jūsų nuomonės apie šį bendradarbiavimą ir ją atsižvelgti. Ačiū, GUE frakcijos vardu, ponas Kriso Gonas iš Elių už jūsų 2000 pirmaisiais metais e, jungtinių tautų nariai susitarė iki 2015 metų pasiekti aštuonių e, tvaros vystimosi tikslų, dar tūkstantmečio vystimosi tikslų. Tačiau svarbiausioje srityje susijusia su tvarumu ir būtinybė užtikrinti rūšių vairovės apsaugą nebuvo pasiekta pažangos. Taip pat turime nepamiršti, kad nuo 2000 Nuo 1990 iki dabar CO2 emisijos padidėjo 46 procentais ir vis didesnė grėsmė kyla augalų ir gyvūnų rūšims kai kurioms pasaulyje. Taigi norėtume žinoti, kokiu iniciatyvu ketinate imti šioje srityje po 2015 metų tam, kad e, mūsų planeta netaptų dikynė. Iš tiesų, viena iš tūkstantmečio vystimosi tikslų programos nesėkmių yra susijusi su aplinkosauga, biologinės vairovės išsaugojimu, kova su klimato kaita. šios problemos sieti su tūkstantmečio vystymu su tikslais, kurie buvo daugiausiai skirti ekonominiam vystymuisi, galbūt nevertėtų. Todėl Rio plus 20 konferencijoje buvo pasiūlyta idėja daugiau susitelkti viso, visose trijose ramšiuose e, ties tvariu vystimuose. E, taigi, jūs esate teisus, privalome biologinės vairovės klausimus ir aplinkosaugos klausimus integruoti į kitas mūsų politikos sritis ir su, į su jomis susijusios darbo atvarkės. Tos siekdami mes e, privalome užtikrinti ir išlaikyti tą saveikumą ir laikytis e, ekonomikos. E, socialinio ir aplinkosauginio vystimosi saveikumo. Kalbant apie būtinybę išsaugoti biologinę įvairovę, iš tiesų daugeliu rūšių kilusi grėsmė, e, taip pat ir vožėmiui, ir miškams kyla pavojus. Ir Europos Sąjunga, jos institucijos privalo uh, ne tik įgyvendinti, tačiau taip pat ir siūlyti atitinkamas iniciatyvas e, e, skirtas apsaugoti laukiniai gamtai, gyvendinant e, nusekliai mūsų bendras pastangas. Ta kryptį turime pasirinkti ir ją eiti. Ačiū dabar ponia Hoibuk žaliųjų frakcijos vardu. Didžio aštuntuko iniciatyva, siekiant kurti naują alijansą vystomą bendradarbiavimo kontekste yra skirta padidinti Afrikos valstybių našumui, e, remti e, užsienio investicijas į privatų sektorių ir dėkti naujas technologijas. 60 procentų Afrikos gyventojų prasimano iš smulkių ūkių, e, tačiau 70 procentų badaujančių žmonių taip pat gyvena kaime. <clears throat> Naujų žemės ūkių technologijų rėmimas e, nukreiptas į smulkius ūkius yra prioritetinis įvairiose paramos programuose. Ar esate pasirengęs, tvirtinant didžio aštuntuko strategijas, užtikrinti, kad šios investicijos pirmiausiai būtų skirtas smulkiesiems ūkininkams, kad būtų skatinama ekologinė veikla žemės ūkio srityje, taip kaip yra numatyta Junktinių tautų hartijoje, kuria kalbama apie teisę į maistą ir ar esate pasirengę ginti smulkių ūkininkų teisės į e, naudojamą žemę, taip pat užtikrinant uh, teisės ir prieiga prie geriamo vandens, prie sėklų, galimybę keistis jomis e, tam, kad čia neįsivyrautų vien tik tai pramonės interesai. Ačiū. Labai ačiū. Iš tiesų, būtinybė sutelkti dėmesį ties svarbiausiais tvaraus vystimosi sektoriais besivystančiose šalise yra sudėdamoji bendros ES vystimosi politikos dalis. Mes pradėjome ją įgyvendinti įgyvendindami pokyčių darbo atvarkę dar prieš patvirtinant tvaraus vystimosi tikslus ir prieš dėrybas dėl jų. Dėl to mes dabar gyvename tokiamis sąlygomis, kai esame labai priklausomi nuo e, bendrų programų gyvenimo skiriuose sektoriuose, nuo mūsų partnerių pastangų ir sektorių, kuriuose jie pageidauja gauti tvaraus vystimosi pagalbą iš e, Europos komisijos ar atskirų valstybių narių. daugelį mūsų šalių partnerių būtent um, tvarus žemės ūkis buvo pasirinktas kaip prioritetinis rytis siekiant uh, išspręsti maisto trūkumo klausimą. Tai yra prioritetinis rytis tų šalių vystimus ir, ir Todėl tokiais atvejais mes turime skirti pakankamai finansų lėšų, parengti pakankamai aukštos kokybės programų, kurias įgyvendinant smulkus ūkininkai galėtų padidinti savo darbo našumą, savo produktivumą ir įnešti didesnį indėlį kovojant su nepakankamu apsirūpinimu maistu ir skurdutose šalise. E, įgyvendinant e, prieigos per geriamą vandens programą ir e, fitosanitarnės programas mažiau šalių partnerių pasirinko šias rytis kaip prioritetinės, tačiau mes taip pat įgyvenime atitinkamas regionės e, svarbos programas, kurias įgyvendinant sprendžiamos ir šios problemos. Ponas Kastaldo, RDD projektus vadina valdymas yra labai svarbus įtraukiančiam tvariam valdymui, ypač tose šalyse, kurios yra po konflikto. Ir e, mes galime prisidėti gerindami e, valdymą, valdyseną. Mes turime įgyvendinti taisyklės, kurių vis laikytųsi visi ir tam, kad būtų geresnis e, bendradarbiavimas ir sanglauda. Reikėtų, kad būtų užtikrintos žmonių teisės, e, mažuom, mažuomenės teisės ir e, įvairios kitos teisės. Reikia tai užtikrinti, kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Manau, kad parlamentas žino, kad ne visada yra gyvendinamos laikomasi tų, tų taisyklių, tų teisių Europos Sąjunga ne vis, turbūt bijojo prarasti savo galės. Ką jūs galite daryti ką, šioje srityje? Ar jūs, kaip naujas komisijos narys, lankščiai žiūrėsite, ar kondicionalumą, ar kondicionalumą laikysite prioritetu, ar stengsitės, kad visa, visose bedradarbiavimo programose būtų užtikrintos teisės? Thank you. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Europos komisija daugiau nei kiti donorai siekia užtikrinti tam tikrų sąlygų laikymasi darnumą tarp žmogaus teisų laikymasi teisinės valstybės principų parma gaunačiose šalise siekdama, kad šios nuostos būtų įtrauktos į politinį dialogą ir taptų sudėdamąją vystomo bendradarbiavimo dalimi. Mes iš tiesų daugiausiai pastangų dedame šį aspektą užtikrinant ir e, aš manau, kad patvirtinus bendras pozicijas visos ES lygių būtų galima uh, jas e, veiksmingiau ginti tarptautiniuose formuose, konferencijose, kuriuose tvirtinami tvaraus vystimosi tikslai, užsitikrinant visos donorų bendruomenės parmą. Kalbant apie mūsų konkrečius veiksmus susijusius su atitinkamu sąlygų nustatymu, aš ir toliau e, įgyvendinsiu dabar galiojančio kotonų susitarimo nuostatą, sieksiu jas ginti O pagal šias nuostatas, pagal 8 kotonų sustrimo straipsnį turi būti skatinamas politinis dialogas ir jau yra gerų šio politinio dialogo pavyzdžių. Kadangi vystant šį dialogą parama gaunančios šalis atšaukia, pavyzdžiui, kai kurios teisės aktų susijusius su LGBT bendruomenė Ugandoje, Nigerijoje arba e, tam tikrus e, vergoviai teisinius teisės aktus Mauritanijoje. Tai yra vienas žingsnis, o kitas žingsnis yra pagal 96 straipsnį suspenduojama suspenduojamas pagalbos teikimas, paliekant galimybę dvišaliais pagrindais, įtraukiant taip pat ir Europos parlamentą, <clears throat> diskutuoti su paramos gavėjomis, siekiant uh, parengti tinkamus politinius e, sprendimus e, ir kartu nukreipiant teikiamą paramą ne per vyriausybinius kanalus, bet tiesiogiai tiems, kurios, e, tiems kuriems jos labiausiai reikia. Ponas Jansen dabar kalbės tris minutės. Papirmininkė, kaip vaistai, taip ir įstumoji pagalba turi šautinio poveikio, kuris kartais gali būti net baisesnis už pačią lygą. E, kartais e, ta parama gali sukelti priklausomybę. Ir e, taip pat vaistai gali būti netinkamai panaudojami. Turime ne, kad pavyzdžiui, visamos pagalbos lėšomis buvo kasami tuneliai Palestinoje ir gaminamos raketos, e, kokiu veiksmu reikėtų imtis tam, kad būtų užkristas kelias tam žalingam pašaliniam šautiniam visamosios pagalbos poveikiui. All we do in a, in a development. Vystomojo bendradarbiavimo kontekste mes stengiamės išvengti, kad būtų kad išsivystytų priklausomybė nuo pagalbos toje šalyje. Štai dėl ko vystamojo bendradarbiavimo tikslai yra svarbus ir mes būtent e, juos pasitelkėme įgyvendindami savo darbo tvarkę. Mes e, bendradarbiaujame e, ir vystome bendradarbiavimą tarp donorių ir gavėjų tam, kad būtų sustabdytas tas e, e, labdaringas e, bendradarbiavimas ir kad tiesiog tos šalis taptų vystymosi partnerėmis. Taip pat reikia, kad ir pačios valstybės atneštų savo indėlį, duotų savo indėlį, pagerintų valdymą. Mes taip pat turime geriau stebėti tai, kaip jie panaudoja lėšas. Taigi šios procedūros yra susiję ir taip pat šie procesai yra susiję ir mes ir toliau gerinsime mūsų lėšų panaudojimo veiksmingumą. Taigi, nežiūrėsime tik į lėšas ir į tai, kiek pagalbos yra teikiama, bet dar labiau susitelksime ties e, kokybės ir veiksmingumo aspektais, bendradarbiaudami su savo partneriais. Taigi, galiu Jūs patikinti, kad lėšų panaudojimo stebėsena bus vienas iš svarbiausių prioritetų. Dėkuoju, ponia Zaborska, EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė, ponia Mimice. Viename, viena deklaracijoje skirtoje vystomo bendradarbiavimo finansavimui komisija patvirtino, kad 20 procentų biudžeto turėtų būti skirta socialinėms, pagrindiniams socialiniams e, patarnams, paslaugoms, pavyzdžiui, mokymuisi, e, švietimui ir taip toliau. Komisijai tai yra labai svarbi tema. Komitetui tai yra labai svarbi tema. Vis dėlto komisijos narys Pybalks minėjo, kad 20 procentų yra labiau skirti socialiniai įtraukai ir žmogiškų išteklių vystimuisi. E, paskirtasis komisijos nariai, ar galėtumėte mums paaiškinti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad 20 procentų e, biudžetų, kuris yra skirtas vystomam bedradabiavimui, bus tikrai skirti pamatiniams, pamatiniam patarnamų sričiai ir mm, aukštesnės pakopų švietimui. Dėkoju. Dėkoju šį klausimą. 20, 20 procentų tikslas panaudoti šias lėšas socialiniams e, socialinėms paslaugoms tikrai tai yra tema, apie kurią e, buvo diskutuojama komisijoje ir buvo diskutuojama taip pat su jūsų komitetu. Nenorėčiau, kad šios diskusijos tęstusi. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad parlamento pozicija buvo tokia. 20 procentų skirtų socialinėms paslaugoms reiškia pagrindinius e, pagrindinės socialinės paslaugas ir švietimą. Na, tai yra įmanoma. Tai nėra lengva, lengvai pasiekiamas tikslas, bet e, darysiu, ką galėsiu. Tam, kad šiam klausimui būtų skirta pakankamai dėmesio ir tam, kad e, vystimuisi skirtos lėšos, e, iš jų tikrai 20 procentų būtų skirta viduriniam išsilavinimui, švietimui ir pagrindiniams E, pagrindiniams paslaugoms. Dėkuoju, pona Silva Pereira e, iš SND grupės. Dėkuoju. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmas yra šis. Galėtų atrodyti gana keistas. Norėčiau paklausti, koks komisijos narys jūs ketinate būti? Mes daug kalbėjome apie politikos nuoseklumą. Tai yra svarbu e, vystimosi politikai įgyvendinti. Norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad e, gali būti daug koordinavimo struktūrų? Taip pat e, egzistuoja ir arbitravimas, bet komisijos narys turi kovoti kovas, kurių reikia. Ar jūs pasirengęs kovoti, ar jūs pasirengęs būti tokiu komisijos nariu? Antras klausimas. E, emigracijos politikos srityje taip pat reikia nuseklumo. Europa gali turėti integruotą e, migracijos politiką tik jeigu bendradarbiaus su kilmės šalimis. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūsų vystimosi politika gali prisidėti prie integruotos imigracijos politikos e, kūrimo ir bendratarbiavimo su kilmės šalimis. Dėkoju. Dėkoju. Koordinuota nuosekli politika, nuoseklus požiūris nereiškia, kad bus kažkoks pavaldumas tarp vicepirmininkų ir komisijos narių. Mes tiesiog taip derinsime savo politikos prioritetus ir koordinuosime juos tam, kad rezultatas būtų kuo nuseklesnis. Aš būsiu politinis komisijos narys. Ne tik, ne aš nepastengsiu tik mano duodamais nurodymais, bet tikrai aktyviai bendradarbiausiu kolegijoje ir projekto grupėse. Aš turiu labai daug patirties lyginant su kitais nariais. Aš turiu bendradarbiauti su 12 kitų komisijos narių ir stengtis užtikrinti, kad vartotojų interesams būtų tinkamai atstovaujama. Ir kad jie, jiems būtų atstovaujama visose srityse. Taigi aš turiu patirties ir manau, kad Ši politika tikrai ne, nebus kažkoks, nepriklausys nuo kažkokio pavaldumo komisijoje. Imigracija. Imigracija tikrai galėtų prisidėti, pastarnauti tinkamą politiką šioje srityje. Jau yra prieimimo politika valstybių narių lygmenių. Ir reikėtų to ir e, Europos lygių reikėtų skatinti taip pat potencialą e, tam, kad ir kilmės šalyse būtų užtikrinta gerovė ir sumažėtų migracija. Ir e, taip galėtume susijęti vystomai bendradarbiavimą ir migracijos mažinimą. Dėkuoju. Ponas Liukė iš ECR frakcijos. Norėčiau užduoti klausimą, kuris yra susijęs su vidutinės paimas turinčiomis šalimis. Per pastarosius 10-15 metų visame pasaulyje iš dalies stebėjome pakankamai didelį ekonomikos augimą ir nemažai šalių jau nebėra klasikinės Besivystančios šalis iš viso yra 17 ir dabar joms negalima skirti visapusiškos paramos per vystamojo bendradarbiavimo priemonę ir jiems skiriama parama sistemingai mažinama, tačiau šiose šalise ir toliau esama didelamasos skurdo pasaulio banko tyrimo domenimis 73 procentai visų pasaulio skurdžiųjų gyvena šalise su vidutinėmis pajamomis. Jeigu šios šalis nebeturės teisės gauti paramos pagal e, dvišalės vystamosios, e, dvišalį vystamai bendradarbiavimą, kaip ketinate padėti joms įveikti skurdą, turint omenyje ES sieki mažinti skurdą, ar mes paliks, paliksime šiuos žmonės tose šalise likimo valiai, ar bus parengtos kokios nors programos ir koncepcijos, kaip joms padėti? Yes, thank you. Differentiations, uh, di Taip, dėkoju. Diferenciacija būtent uh, buvo pasitelkta pradėjus vykdyti e, pokyčių uh, darbo atverkę Agenda for Change. Tai daroma e, pasitelkiant dvišalės programas, bet tam tikrais išskirtiniais atvejais yra pasitelkiami kiti e, kriterijai. Pavyzdžiui, žvelgiama į tam tikrus ekonomikos kriterijus, šalies, e, šalies problemas ir taip toliau. Taigi, šios e, paramo, ši parama, paramos e, projektas yra pratesiamas e, kaip pavyzdžiui Afrikos ir kai kurių Latinų Amerikos šalių atveju. Taigi neplanuojama tos pagalbos iš karto nutraukti. Tiesiog E, tokios e, šalys e, gali geriau spręsti savo problemas. Na, o mūsų mm, programos yra labiau skirtos toms, tiems, kuriems labiau reikia pokyčių ir tų lėšų. Taip pat toms šalims galima taikyti ir tam tikras tematinės, teminės programas, regioninės programas. Jie taip pat dalyvauja naujoje partnerystėje, naujoje partnerystės priemonėje kurią vystome kartu su atsirandančiomis donorėmis šalimis. Ponas Gorens Alde. Ačiū, ponia pirminė, norėčiau grįžti prie valdymo klausimo. E, vystimosi politikos valdymo klausimas. Greitai vyks didelio masto tarptautinė konferencija, kuria bus tvirtinama, tvirtinami tikslai po 2015 metų pagrindų programa. Ir ES yra didžiausia pasaulyje parama teikianti donori. E, todėl norėčiau sužinoti, kas e, užsako muziką šioje srityje E, vystimosi pagalbos e, politiką formuojant komisijoje ir ar jūs ketinate tą <clears throat> daryti taip pat ir e, tarptautiniu mastu tam, kad ES vystamos pagalbos politika turėtų savo veidą tiek institucijų viduje, tiek ir išorė. Galėtumėte mane nuraminti šiuo klausimu. Koncept. Dėkoju. E, vystimosi politikos koncepcija yra skirta kovai su skurdu. E, tvarumo ir įtraukimo kontekste. Ir e, ši tema yra susijusi ir su daugeliu klausimų, organizacinių klausimų, vystimosi programomis Europos Sąjungoje tarp komisijos ir valstybių narių. Aš jau minėjau, kad e, norėčiau, kad ir toliau vadovautume koordinuodami valstybių donorių pagalbą. Ir norėtume, kad tai būtų daroma ne tik pasiekiant 0,7 e, procentų tikslą, kalbant apie tvaraus vystimos tikslus. Ne, taip turi būti daroma taip pat koordinuojant ir programavimą, tai yra įgyvendinant bendro programavimo e, projektus su valstybėmis narėmis. Kalbant apie komisiją apskritai, politikos e, nuoseglumas, kalbant apie vystimą, yra tikrai labai svarbus. E, svarbus siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra viena iš tų sričių, kur komisija ir komisijos nariai atsakingi už vystimas ne, neveiktų vieni, neturėtų veikti vieni. Reikia koordinuoti veiklą ir tai daryti ne tik su išorės veiksmų projekto komanda, bet e, reikėtų, kad dalyvautų ir kiti komisijos nariai, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio e, ir kiti komisijos nariai. Taip bus tikrai užtikrintas geresnis koordinavimas ir nuoseklumas, kalbant apie vystimosi programą. Dėkuoju, ponė Sadžas Kaldentei iš GUE. Dėkoju. Paskirtasis komisijos nariai. Kaip e, prieš jūs dirbęs e, narys e, sakė, Kal kalbėjau apie blending, apie paramą e, ir dėja komisijoje nebuvo jokio pokyčio, kalbant apie blending projektus. Kaip Jūs manote, kaip, kaip galime pagerinti e, situaciją? Ir parlamentai tikrai turi būti pateikiamos ataskaitos apie projektus, kurių buvo imtasi Taip pat reikėtų, kad vertintume, kokį poveikį daro tie projektai visuomeniai, kokį, ar, jie, ar juose yra atitinkamos lyčių lygybės m, mm, sąlygos ir toliau. Dėkuoju. Na, šis metodas, blending, tikrai padeda pagerinti finansinį pajėgumą, donorių finansinį pajėgumą. Ir e, mes nesiekiama tiesiog kompensuoti arba tiesiog įtraukti daug daugiau tų blending capacities, blending pajėgumų, sujungimų pajėgumų. Bet susijęjant oficialią paramą ir paskolas iš privačių bankų arba kitų tarptautinių institucijų yra būtinas. Jo reikia, kai Europos indėlis e, tikrai yra didelis e, ir e, Europa padeda taip pat gauti paskolas, kurių atvir, kitų atveju nebūtų duodama. Taigi, sverto poveikis yra net 25 kartai šiuo atveju, kalbant apie tą sujungimą, susijimą. Tai nėra tik pasakytina apie banko pelną. Nes mes norime e, lėšų iš bankų, vystimosi projektuose. Na, šios rytyje tikrai reikia e, griežtos kontrolės, priežiūros ir tikrai Norėčiau, kad e, vyktų, vyktų, vyktų neformalus e, dialogas su jūsų komitetu tam, kad būtų pagerinta parlamento kontrolė, kalbant apie tas blending susijimo e, priemonės. Kolegos, pusė pasisakė. Dabar žodis poniai Sargentiniai iš žaliųjų. Dėkuoju. Kalbėkime apie įmonių socialinę atsakomybę. Europos komisija yra paruošusi ataskaitą apie konfliktus iškasenų srityse. Norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsite, kad šis pasiūlymas padarys poveikį ir kad situacija kasyklose pasikeis Ir kad tokiose šalyse, kaip pavyzdžiui, Demokratinėje Kongo Respublikoje situacija pagerės. DG DEFCO ir vystymosi komisijos narys vis dėlto, nors ir dėjo pastangas, šios pastangos buvo tikrai susipnintos ir aš norėčiau, kad jūs tikrai įsitrauktumėte į šią veiklą. Kaip jūs užtikrinsite, kad šios pastangos bus įtikinančios? Aš suprantu, kad reikia nubrėžti ribą e, tarp pagalbos ir daugiau lėšų besivystančioms šalims. Ir e, finansų, kurie ateina į kažkokių kovotojų rankas. Komisija pasiūlė savanorišką, savanoriškai ruošti įmonių sertifikatus, įmonių, kurios importuoja mineralus, iškasenas. Ir uh, buvo pasitelkta taip pat ir peržiūros sąlyga, tai yra, kad per tris mėnesius, per tris metus įsigaliojus e, šioms savanoriškoms e, sistemoms e, komisija galės dar kartą įvertinti, ar tikrai savanoriškas sertifikavimas tikrai mums duoda teigiamų rezultatų. Taigi, Mes dabar tikrai turėtume įvertinti, ar ši sistema veikia. Taip pat reikia ne tik Nereikia palikti dokumentų tokių, kokie yra dabar. Nereikėtų juos dar gerinti ir uh, reikėtų konkrečios stebėjimo procedūros. Nereikia laukti trijų metų iki tol, kol galėsime peržiūrėti, reikėtų šį procesą stebėti nuolatos. Thank you, Mr. Gill from the EFTD. Ponas Gill iš e FTD frakcijos. su migracija susiję nemaži iššūkiai ir ypatingai dėl jų kenčia mūsų e, valstybės narės pietose. Ir iš tiesų dėl kylančių problemų net ir rinkėjai e, yra labai suirzę dėl to, kad yra vis dar e, paskatų e, tiesiog traukiančių e, neskatinančių imigraciją, bet bandančių ją suvaldyti, mes turėtumėm atkreipti dėmesį į tai, kokia situacija yra Afrikoje su išgaunamais mineralais, dėl kurių kyla konfliktai ir kitų panašių situacijų. Ponas Junkeris kalbėjo apie atsinaujinusios komisijos darbą, apie kitokį darbą. Kaip gal, koks jūsų požiūris į konfliktus sukeliančių mineralų išgavimą Afrikoje? Ar iš tiesų galime pasakyti, e, kad Afrikai skirsime deramą dėmesį? Ar Afrika nusipelnė pagaliau kitokios ateities? Ačiū. Iš tiesų visiškai nebūčiau linkęs pritarti tokiam vaizdui, kokį jūs piešiate apie ES vaidmenį Afrikoje. Man atrodo, tai, ką mes čia darome, yra būtent partnerystės kūrimas. Mes bandome pasiremti čia esančiais ištekliais, tačiau norime, kad jie būtų išnaudojami geriau būtent vietos žmonių, o ne įmonių iš Europos Sąjungos. Yra, aišku, kai kurių pavyzdžių, kurie galbūt panašesni į jūsų susidarytą nuomonę. Kaip sakote, dėl to kyla migracijos srautai iš Afrikos į Europos Sąjungą, bet vis dėlto tik 20 procentų migrantų iš Afrikos vyksta į Europos Sąjungą. 80 procentų migrantų arba lieka šalyje kitoje vietoje arba keliasi gyventi į kitą Afrikos šalį. Taigi nemanau, kad tai labai smarkiai būtų susijęs su neteisėta migracija. Iš tiesų reikėtų stengtis sumažinti konfliktų skaičių pačiose Afrikos valstybėse, kad jos galėtų plėtoti stabilę ekonomiką, kad būtų kuramos geresnės ekonominės ir socialinės sąlygos ir dėl to nekiltų priverstinės migracijos grėsmė. Taigi tikrai esu pasirengęs dirbti kartu su kolega komisijos nariu atsakingu už migraciją, kad e, išspręstume teisėtos migracijos ES iššūkį ir tuo pačiu kurtume palankės socialinės ekonominės sąlygas Afrikoje. Pirmininkė ponė Mimica, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad kalbėtumėte tiek, kiek numatę esame laiko, kadangi laikas mūsų spaudžia. Ačiū. Salvini. Dėkoju. Nepamirškime nedarbo problemos e, prieš kalbėdami apie imigraciją. Aš tikrai iš Lega Nord, kaip Lego Nord narys, pasakyčiau, kad reikėtų padėti imigrantams grįžti atgal, pavyzdžiui, Šiaurės Afriką, reikėtų padėti toms kilmės šalims. Kaip jūs tikrinsite, kad mes padėsime šiems žmonėms? Pavyzdžiui, su Maroku buvo sudaryta laisvos prekybos sutartis, kalbant apie daržovės ir vaisius. Mes e, tik tai kenkiame Europos gamintojams, todėl kad e, šios prekės atvyksta iš Maroko, kainuoja nedaug, bet e, nepadedame ir patiems Maroko augintojams todėl kad tai yra Europos įmonės, kurios vyksta į Maroką ir ten augina vaisius. Mes tiesiog kenkiame ir Šiaurės Afrikos gamintojams ir Europos. Ir Europai. Ačiū. Visos mūsų priemonės iš tiesų orientuotos į ekonominio ir socialinio vystimosi remimą. Ir kalbant apie sustarimus e, dėl žuvininkystės, pavyzdžiui, mes tikrai smarkiai nekeičiame situacijos jais. Toji žuvininkystė vykdoma vietos vandenyse siekiame, kad e, būtų naudinga būtent vietos žvejams tvaraus vystimosi kontekste. Tas pats pasakytina taip pat ir apie bendresnio pobūdžio koncepciją ar požiūrį, kuomet bandome integruoti ir privatų sektorių į veiksmus, kurių imamės. Mūsų vykdomi projektai ir veikla nėra susijusi su didelių ES įmonių plėtojama veikla tose šalyse. Netam yra skirta mūsų vystimosi e, politika, tikrai ne komerciniai praktikai remti. Visiškai nesiekiame, kad naudą gautų Europoje veikiančios įmonės. Mes labiau siekiame, kad tos įmonės prisidėtų prie vystamosios paramos, kad būtų bendradarbiaujama su žvėjais vietos, su ūkininkais ir bandoma jiems padėti atsistojant kojų. Ačiū, ponas Venta, PP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarptautinis bendradarbiavimas iš tiesų yra nemažas veiksnys, galvojant apie susidariusius konfliktus įvairiose pasaulio dalyse e, dėl e, skiriamų lėšų, atsiranda papildomas korupcijos e, faktorius ar paskatos korupcijai, nemažai įmonių įsitraukia į tą procesą ir komisija. Įdomu, ir komisija turėtų imtis kokiu nors veiksmu, kad užkirstų tam kelią. Ką jūs konkrečiai ketinate daryti tose konfliktiniuose regionuose, kokiu priemonių imtis, kad vis dėlto būtų galima naudoti ten išgaunamus išteklius ir tuo pačiu atsižvelgti į įmonių atsakomybę, kurios jas turi prisijimti. Kalbant apie korupciją, pinigų plovimą, kitokio pobūdžio netinkamą es teikiamos paramos suteikiamų lėšų panaudojimą šalise gavėjose ar apie jų pačių turimų išteklių panaudojimą netinkamą, kuris galėtų iš tikrųjų būti tų išteklių, kurie iš tikrųjų galėtų prisidėti prie tos šalies vystimosi. Be abejo, problemų yra ir mes dialogą palaikome su tomis šalimis, su jų vyriausybėmis ir norime, kad mūsų parama pasiektų išsikeltą tikslą. Tačiau taip pat Tiesa, kad turime lengvinti ir prekybą su tomis šalimis, kad jų subjektai galėtų lengviau prekiauti su mumis. Turime skirti neteisėtą lėšų panaudojimą susijusi su netinkamu išteklių panaudojimu ir, pavyzdžiui, prekyba mineralais, deimantais, kitais gamtiniais resursais. Mes jau nemažai iniciatyvų esame pradėję, jos yra skirtos e, stebėti situaciją, plėtoti dialogą ir tos programos taikomos tuomet, kai reikia būtent atskirti prekybos lengvinimą ir neteisėtą naudojimasi ištekliais ar skiriamomis lėšomis. Taigi ateityje tikrai būtinai kreipsime akilai dėmesį į tai, kad būtų iš tiesų užkertamas kelias neteisėtai veiklai pasivystančiose šalise. Ačiū, ponė Šlainės ir D frakcija. Dėkoju, pirmininkė mokesčių vengimas ir bankų paslaptis yra temos, kurių reikia nepamiršti. Yra daug lėšų prarandama ir jos tai daro įtaką besivystančioms šalims. Todėl, kad prarandama daug lėšų, tarptautinės įmonės bando išvengti mokesčių. Vidinės lėšos E, nacionalinės lėšos turi tikrai padėti besivystančioms šalims. Taigi dėl su šia problema reikia kovoti. Ką jūs darysite būtent šioje srityje? Taip pat daug besivystančių šalių nedalyvauja dėrybose e, dėl e, apie finansinės temas, kurios vyksta su EBPO ir e, didžiuoju dvidešimtuku. Ar jūs pritarėte pritarėte minčiai, kad besivysančios šalis turėtų dalyvauti priimant sprendimus, kurie yra susiję su fiskalinė mokesčių politika pasaulyje. Yes, thank you very much. I fully agree with... Dėkoju. Tikrai visiškai sutinku, kad kova su mokesčių vengimu ir tinkamas finansų valdymas yra labai svarbus dalykai tiek besivystančiose šalyse, tai reikia dėti pastangas tiek ir Europos Sąjungoje. Tačiau jeigu kalbėsime apie besivystančių šalių galimybės būti tikrais mūsų partneriais ir siekti savo pačių išsikeltų vystimosi tikslų, būčiau tikrai labai už tai, kad ES ir tarptautiniu lygiu būtų taikomas tas pats požiūris ir sudaromos tos pačios galimybės, vienodos galimybės mūsų partneriams būti dėrybų proceso dalyviais ir kartu dėkti kovos su mokesčių vengimų mechanizmus pasaulyje. Tiesa, reikia pasakyti, kad programos, kuriomis mes remiame gerą valdymą ir pajėgumų plėtrą besivystančiose šalyse, kaip tik vis labiau orientuotos į kovą su mokesčių vengimu, su sukčiavimu mokesčių srityje ir programos yra labai konkrečios ir sudaro dalį mūsų plėtojamo dialogo. Ir yra dalis pajėgumų plėtotės priemonių. Ačiū, ponas Lukė, EKR frakcija. Daug darbo šį vakar turite. Aš turėčiau porą klausimų dėl politikos sričių, kur ES politika vystoma gali padaryti ko gero daugiau žalos. Pirkybos politiką imkime pavyzdžiui. Labai paprastas klausimas. Ar manote, kad ES žemės ūkio rinkas, rinkas reikėtų atverti, sudarant prekybos sustarimus su besivystančiomis šalimis? Kitas klausimas susijęs su Europos investicijų banku, kuris taip pat nemažai susijęs su vystomajo parama Ar manote, kad Europos investicijų bankas iš tiesų paremė besivystančias šalis ir dėl jo veiklos jos gauna daugiau naudos, ar vis dėlto kaip tik savarankiškai tų šalių veiksmai yra blokuojami dėl EIB vykdomos veiklos. Ačiū. Kalbant apie laisvosios prekybos susitarimus, ar kuriama geresnė prieiga prie rinkų, apie rinkų atverimą kalbant, pradėjome nuo lomė susitarimo, kuomet buvo susitarta dėl vienodų sąlygų kūrimo rinkose ir nereikėtų viso to painioti su uh, sustarimais pasaulio prekybos organizacijos kontekste. Dvišaliai laisvosios prekybos susitarimai numato rinkų atverimą produktams iš besivystančių šalių keliaujantiems į ES ir atvirkščiai. Tas procesas vyksta sklandžiai, yra jau įsibėgėjęs gerokai tai gal nėra visiškai simetriškas tas požiūris taikomas. Ne visiškai atsisakoma įvairių prekybos kliūčių ir tarifinių kliūčių bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis. Visą tai daroma palaipsniui ir to link ir toliau dirbsime. Ir mes e, visuomet šios veiksmus įtraukiame, kalbėdamėsi, dėrėdamėsi ir dėl visapusiškesnių ekonominių sustarimų. Dėl Europos investicijų banko sutikčiau su tuo, kad reikėtų atsižvelgti į jo veiklą susijusią su įvairiais projektais, tačiau taip pat reikėtų ieškoti kelio atrinkti pačius tinkamiausius projektus, kurių Europos investicijų bankas turėtų imtis vyst, besivystančiose šalise. Ačiū, ponė Pagazaurntundue, Alde frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Mimica. 2000 2010 metais komisijos narė šias rytį kuravusi sakė, kad kartais valia bendradarbiauti nėra tokia stipri. Nigerijoje, Pakistane e, žmonės žuvo tais metais 109 ir visa tai buvo susijęs su vystomąją paramą, vystomąją veiklą, nes ne tik dėl ebolos žmonės žūsta, yra ir kitų įvairių veiksnių ir paramą teikiantys darbuotojai atsidur, atsiduria grėsmingoje padėtyje. Panašu, kad labai mėgstate žodį veiksmingumas, bet visgi kokių priemonių imtumėtės, ketinate imtis, kad tarptautiniai dabartinių struktūrų darbuotojams gyvenimas palengvėtų, kad jie galėtų tinkamai dirbti šalise, į kurias išvyksta. Ačiū. Visiškai sutinku, kad mūsų darbuotojų padedančių vietoje saugumas yra aukščiausias prioritetas, turėtų būti aukščiausias prioritetas, vystant mūsų veiklą ir dėliojant įvairias programas ir planus besivystančiose šalyse. Dėl įvairių agentūrų darbo, nevyriausybinių organizacijų ar vietos tarnybų darbo, jos visuomet be abejo plėtoja ir įvairių grėsmingų situacijų planus yra jos parengusios, turi reaguoti ir pagrindinis kriterijus yra saugumas įvairios vykdomos veiklos metu. Mes visuomet prisidedame prie, pavyzdžiui, evakuavimo veiklos ar kitos veiklos pagal bendradarbiavimo programas. Tikrai dėrėtų labiau atkreipti dėmesį į mūsų darbo, mūsų veiklos derinimas su vietos tarnybomis, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes esame pasirengę ir turėtumėm būti pasirengę tuos iššūkius spręsti taip pat ir iš finansinės pusės, koordinuodami donorų veiklą. E. Toliau panas Krisogonos GUE frakcija. Ponas sėdi už jūsų nugaros. gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Vienas kablelis vienas procento turtingiausių pasaulio žmonių uh, uždirba tiek, kiek 75 procentai vargingiausių pasaulio žmonių kartu sudėjus. Tokia yra atlyginimų srityje neligybė. Jau kalbėta apie pagrindinių teisių hartį ES ir ten yra minimas solidarumas kaip vertybė, lygybė kaip vertybė. Kokiu priemonių norėčiau žinoti imsitės jūs, kad e, vystimosis ryties politika ES prisidėtų prie to, kad atlyginimų spragos nebūtų tokios didelės, kad būtų čia daugiau lygybės. Iš tiesų, tvarių vystimosi tikslų universalumas jau vien numato, kad mes stengiamės visi kartu mažinti atotrukį tarp skurstančių ir turtingiausių žmonių visose pasaulio šalyse. Tai apima ir solidarumo koncepcija, kurią mes taikome, tai numatyta įdėkta taip pat ir sutarties nuostatose. į kurią atsiriame taip pat ir mūsų formuojama vystimosi politika. Aš dirbdamas susitelkčiau iš tiesų ties jau egzistuojančiais dokumentais, kuriais galime remtis mūsų bendrų sutarimų, europinių sustarimų dėl tolesnio vystimosi mes e, turėtumėm diferencijuoti savo veiksmus ir ir padėti šalims ir pačioms kovoti su skurdu savo teritorijoje. Taip pat kreipti dėmesį ir į pačias vargingiausias šalis, kur galime pasiekti realių poslinkių. Taigi mūsų veiklos pagrindinis akcentas turėtų būti skurdo mažinimas ten, kur tas atotrukis tarp skurdžiausiai ir turtingiausiai gyvenančių žmonių yra didžiausias. Ačiū, ponia Autala, žalieji. Uh, listening to the exchange here on, on Labai ačiū. Klausantis keitimus e, nuomonėmis dėl migracijos, e, aš, e, man vis dar yra neramu ir noriu priminti tą misiją, kurią jums patikėjo komisijos pirmininkas Junkeris. E, turint omenyje migracijos srautų valdymą. Aš noriu paklausti, ar jūs e, ketinate vystomo darbiavimo priemonės lėšas naudoti siekiant e, kovoti su migracija ar ne. Ir taip pat uh, Noriu paklausti, ar moteriams skirsti deramą vaidmenį vystomą bendarbiavimo darbo tvarkai gyvendinant. Vystomą bendarbiavimo politika galėtų prisidėti prie to, kad migrantų srautai į Europą sumažėtų, nes parma gaunančiose šalise būtų kūriamos visuomenės, kuriuose gyvenantys žmonės norėtų likti, gyventi toliau ir prisidėti prie šalies gerovės kūrimo. Aš laikausi nuomonės, kad vystomai pagalbai, vystomajam bendradarbiavimui skiriamos lėšos neturėtų būti naudojamos statyti sienoms Europoje siekiant apsisaugoti nuo nelegalios migracijos. Ir aš jau e, e, anksčiau kalbėjau apie tas e, netinkamas situacijas kilmės šalise, kur neveikia pilietinė visuomenė. Vystimosi politikos lėšos neturėtų būti naudojamos finansuoti nelegalių migrantų, kovos su nelegaliais migrantais prevencijai. Mes turėtume šias lėšas naudoti tam, kad koordinuodami veiksmus ir nusekliai bendradarbiaudami galėtume įgyvendinti legalios migracijos ES politiką, leidimų apsigyventi ES išdavimo politiką. Ir būtent tokia pozicija vadovaudamasis aš bendrabiausiu su valstybėmis narėmis siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir sudaryti sąlygas legaliai migracijai Europoje. Dar turėsite penkias minutės diskusijų pabaigoje, galėsite apibendrinti klausimus, į kuriuos negalėjote atsakyti, sako pirmininkė, dabar FDD frakcijos vardu panas Gil. Ačiū. Daug žmonių teigia, kad e, ekonominio darbiavimo sustarimai, kurios pasirašo ES su <clears throat> skurdžiomis šalimis, tai yra tik tai ekonomikos burbulas. Šie susitarimai yra netolygus pagal juos leidžiama Europos prekiams būti laisvai pardavinėjamoms tų šalių rinkose ir taip vietos rinkos yra greunamos. O tuo tarpu <clears throat> į Europos rinką neleidžiamos tų šalių prekes kurios yra gaminamos Europoje. Tuo tarpu į besivystančių šalių rinkas patenka tokios prekes kaip aukštų elektroninių technologijų e, gaminiai. Dėl tokios politikos e, šalis partnerės patenka į nesažingos konkurencijos padėtį. Ar norėtumėte pakomentuoti tokių ekonominio bendarbiavimo susitarimų nesažiningą pobūdį? Ačiū ekonominio bendradarbiavimo susitarimai. Dėl jų yra deramasi vadovaujantis komisijos atskirų tarnybų parengtais nuostatais ir darybos yra įtraukiami daugelis komisijos narių. Jeigu patinsite mano kandidatūrą, aš stengsiuosi daugiau dėmesio skirti vystimosi aspektams, rengiant e, prekybinius ekonominio bedarbiavimo sustarimo aspektus. Nepakanka vien tik dėrėtis dėl tokių dalykų kaip e, laisvas e, Europoje pagamintų prekių, kurias galima gaminti besivystančiose šalise, patekimas į tų šalių rinką. Mes turėtume skirti ir daugiau dėmesio tam aspektui, kad e, daug gaminių, tai yra e, gaminių, kurios, kuriuos tos šalis gali eksportuoti Europos rinką, apimtis yra ribotos, nes jos arba tokių gaminių visiškai negamina, arba nesilaiko atitinkamų techninių, veterinarinių, fitosanitarinių reikalavimų, kurie galioja ES rinkoje, nes laisvos prekybos arba ekonominio gyvenimo susitarimuose šių standartų būtina laikytis, todėl sutinku, kad būtina užtikrinti glaudesnės sąsajas tarp prekybos ir vystimosi aspektų, pasirašant ekonominės ekonominio dalyvavimo susitarimus mes vis dar su E, nemažų skaičių regionų ir valstybių deramės dėl tokių susitarimų ir aš aktyviai dalyvausiu tose darybose. Jimenez Beseril, LP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Mimicą. Žinome, kad ateitį nulems tvarus vystimasis ir privačiam sektoriui čia atiteks svarbus vaidmuo. Reikia nepamiršti, kad būtina nuolat kovoti su skurdu, stiprinti žmogaus teisės ir sustiprinti ekonomikos pagrindus. Noriu paklausti, kaip komisija ketina skatinti bendradarbiavimą tarp privataus e, sektoriaus ir uh, besivystančių šalių tam, kad smulkus verslas taip pat būtų įtrauktas į šios procesus, siekiant pagerinti besivystančių šalių vietos bendruomenių gyvenimą bei e, sustiprinti moterų padėtį. Dar trumpas klausimas dėl migracijos. Vystimasi politikos kontekste kaip reikėtų šią problemą spręsti iš esmės tam, kad sumažėtų migrantų spaudimas, skurdas ir kad būtų galima veiksmingiau kovoti su terorizmu, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Ačiū. Atsakant į antrąją jūsų klausimo dalį, norėčiau iš tiesų dabar galėti apibendrinti kai kuriuos mano atsakymų į klausimus dėl migracijos politikos aspektus, tačiau trumpai manau, kad kalbant apie bendrąjį kontekstą ir bendrąjį Europos vystimosi politikos poveikį, politikos, kurį gyvendinama gyvendinant pokyčių darbo atvarkę ir tvaraus vystimosi tikslus. Jos įgyveninant bus daugiausia dėmesio skiriama e, parma gaunančių šalių e, ekonominiai, socialiniai vidaus politikos padėčiai tam, kad būtų galima užkirsti kelią migracijų srautams iš tų šalių. Toks turėtų būti tvarios vystimosi politikos indėlis susijęs su, su migracijos aspektais. Atsakant pirmąjį jūsų klausimą, kuris buvo apie ką. Apie e, privataus sektoriaus įtraukimą į vystomą pagalbą. Privataus sektoriaus uh, įsitraukimas e, į bendruosius procesus vystimos politikos srityje mums yra labai svarbus, svarbus finansuojant investicinę veiklą. Turiuomenyje e, Europos privataus sektoriaus dalyvavimas įvairiose projektuose besivysnačiose šalise. Todėl turėtume teikti paramą privačiam verslui su sąlyga, kad e, jis e, prisideda prie bendrų patvirtintų tikslų ir laikosi tvaros vystimosi koncepcijos, kurią mes esame patvirtinę. Ačiū ponas e, Frunzulicu, socialistų demokratų frakcijos vardu. Labai ačiū paskirtasis komisijos nariai. Mano klausimas daugiausiai susijęs su klimato kaita, kuri daro poveikį kiekvienam iš mūsų, nepriklausomai nuo to, kur gyvename ar esame. 2015 metai bus labai svarbus kovojant su klimato kaita nes bus patvirtinti tvaraus vystimosi tikslai, kurie pakeis tūkstantmečio vystimosi tikslus ir turės būti pasirašytas naujas pasaulio masto sustarimas dėl kovos su klimato kaita. Šie procesai akivaizdžiai glaudžiai tarpusavėje susiję, ypač labiausiai pažeidžiamose sritise, tačiau atrodo, kad naujojo komisijoje sąsojos tarp klimato kaitos ir tvaraus vystimosi nėra pabrėžiamos. Pavyzdžiui, e, paskirtojo komisijos nario mm, pareigų aprašyme, kuris atsakingas už klimato kaitą, nėra e, jokių nuorodų į tvarų vystimąsi. Kaip užtikrinsite, kad kovai su klimato kaita ir tvarių vystimusi bus skirimas pakankamas dėmesys siekiant pažangos darybose dėl tvarių vystimosi tikslų ir bus užtikrintas e, reikiamas papildomas finansavimas kovai su klimato kaita ir tos papildomos lėšos bus paimamos ne iš vystamosios pagalbos politikos eilutės. Ačiū. Nepriklausomai to, kas parašyta mūsų misijų raštuose. <clears throat> Negalėčiau pasakyti, kad e, nėra pakankamai pabrėžiamos sąsajos tarp e, vystimosi politikos ir kovos su klimato kaita, nes e, į šios procesus yra įtraukiami tiek klimato kaitos, tiek vystimosi, tiek kiti komisijos nariai, todėl iš tiesų komisijos lygių bus bendradarbiaujama, projektų grupių lygių bus taip pat bendradarbiaujama, tikrai nemanau, kad varos vystimosi tikslai ar pagrindų E, programa po 2015 metų kova su klimato kaita būtų procesai, kurie e, kaip nors nederėtų tarpusavyje arba siektų priešingų dalykų, mes turėtume siekti, kad rengiantis abiejoms aukščiausio lygio konferencijoms ir daryboms dėl abiejų klausimų ES patvirtintų bendrąją poziciją, kalbėtų bendru vienu balsu, tam reikia ne tik projektinių grupių veiksmų koordinavimo ar išorės veiksmų projektinių grupių bendradarbiavimo veiksmų koordinavimo su kovos su klimato kaita darbo grupėmis. Daugelis iš mūsų privalo aktyviai dalyvauti pasirengimo daryboms procese ir pačiose darybinėse grupėse rengintis abejoms konferencijos aukščiausio lygio, todėl nekantri laukiu bendradarbiavimo su energetikos ir klimato kaitos komisijos nariais ir su kitais kolegomis komisijoje koordinuojančiai bendradarbiavimą komisijos vicepirmininkiai tam, kad šiuose dviejose labai svarbiose politikos rytise pasiektume pažangos. Panas Liukė, paskutinį kartą šiandien. Norėčiau paklausti dėl kondicionalumo, dėl to sąlygų nustatymo teikiant paramą ES vystamai pagalbai. Daug klausimų buvo užduota apie emigraciją, ypač nelegalę. Ar manote, kad yra teisinga teikiama vystamoje pagalba susijęti su tuo, kad uh, paramos gavėjos šalis e, kovotų su e, prekeivis žmonėmis, su negalėliais žmonių e, gabentojais, kad būtų naikinamos jų struktūros, organizacijos, nepaisant to, kad nėra aiškių įrodymų, jog uh, tos organizacijos nelegalios žmonių gabentojų veikia būtent paramą gaunančiose šalise. Nelegalios migracijos srautai privalo mm, būti vertinami visapusiškai ir ne tik Europos Sąjungoje mes privalome viską vertinti daug platesnėme kontekste, įskaitant veiksmus, kurių imasi Europos Sąjunga, tranzito šalis ir migrantų kilmės šalis. Šiuo metu nemanau, kad dauguma migrantų srautų kyla dėl besivystančių šalių tam tikrų tyčinių veiksmų. Tai galėtų būti tam tikras e, žmonių reagavimas į blogą valdymą, į e, tai, kad e, netinkamai vykdoma finansinė politika tose žlugusiose valstybėse ar dėl kitų priežasčių, tačiau tinkamą valdymo nuostatas mes jau esame įtraukę į savo nuostatas, kuris, kuriamis yra grindžiama vystimosi pagalba ir dabar dalyvaujame politinėme dialoge su šalimis partnerėmis, kurio metu šie klausimai yra keliami ir svarstomi, siekiant ieškoti ir spręsti migracijos iš atinkamų šalių priežastis, tačiau aš tikrai e, sieksiu bendrų veiksmų, kurie apriektų tiek mūsų migracijos politiką, tiek e, e, redmisijos susitarimus su, su tranzito šalimis, su migrantų kilmės šalimis, siekiant, kad vystimosi pagalbos poveikis iš tiesų būtų juntamas migrantų kilmės šalyse ir kad jis būtų teigiamas. Pons Geransas, labai ačiū. Kokia e, jūsų nuomonė atitenka kultūrai vieta vystimasi politikos kontekste? kai kurie galėtų tvirtinti, kad e, kultūrai galima būtų visiškai neskirti dėmesio gyvendinant tvaraus vystimus tikslus ir jūs siekiant, aš taip nemanau. Komet e, kalbame apie socialinį tvarumą, Jis yra susijęs ne vien tik su būtinybė užtikrinti pagrindinės socialinės paslaugos, tokias kaip sveikatos paslaugos. Komet kalbame apie platesnio masto socialinį tvarumą, jis apriepia viską, kas yra susijęs su, su socialiniu vystimusi, įskaitant žmogaus teisės, kultūrinis teisės, kultūrinį vystimąsi besivystančiose šalise, įskaitant taip pat ir mažumų teisės bei jų galimybės plėtoti savo kultūrinį, etninį tapatumą. Taigi tokiamis e, vertinant šio požiūrio taško, aš tikrai nebūčiau vienas iš tų, kurie mano, kad kultūrinį turinio vystimosi programos neturėtų būti mūsų socialinio vystimosi tikslų sudėdamoji dalis. Ačiū ponas Koza. LP frakcijos vardu ponas Koza. Ačiū, pana pirmininkė. Gerbiamas paskaitasis komisijos nariai. Veikiausiai žinote, kad mums labai svarbi tema yra bendradarbiavimas su, su besivystančiamis šalimis, su AKR šalimis ir kotonų protokolas 2020-aisiais jau nustos galioti, taigi nekantri laukiama ir neramiai kaip vyks bendradarbiavimas su tomis šalimis vėliau, jeigu būsite patvirtintas šiuose pareigose, kokiu pastangu imsitės, kad šis sustarimas jo galiojimas būtų pratestas ar vyksta diskusijos jau šią linkme. Kotonų uh, really... susitarimas yra svarbus pavyzdys, parodantis, kaip sėkmingai gali vykti bendradarbiavimas tarp šiaurės ir pietų regionų. Šis sutarimas baigė galioti 2010 metais, liko dar penkeri metai jam galioti, tačiau tai nepakankamas laikotarpis e, rengiantis e, laikotarpiui ir bendradarbiavimo e, sistemai po šio sustarimo galiamo pabaigos. Kitais metais turėtų prasidėti plataus masto konsultacijos įtraukiant jas parlamentą, vystimasi komitetą dėl mūsų naujo požiūrio į po kotonų e, pagrindų sistemą. Žanginėje kalboje jau sakiau, kad nekyla jokio klausimo ar vertėtų tęsti šį bendradarbiavimą su AKR valstybėmis, ypač su Afrikos šalimis. Taip mes turėtume šį bendradarbiavimą tęsti, mano vertinimu tai yra būtina. Čia turime prisitaikyti prie naujos tikrovės, o tai reiškia, kad galėtume pagalvoti apie tam tikrus bendrus principus, dėl kurių sustartume su AKR šalimis ir kurie apreiptų visus mūsų būsimo bendrabiavimo aspektus ir uh, galėtume parengti specialiasios priemonės programas Afrikos šalims, atskiriams regionams ar šalių grupėms AKR valstybių kontekste. Tokios pirminės pozicijos e, laikyčiausi dabar, tačiau galutinis šių viešųjų konsultacijų rezultatas nulems mūsų poziciją, galtinę poziciją, kurią patvirtinsime kartu su AKR valstybėmis laikotarpiu po 2020 metų. Ačiū ponas Sudancija, aš socialistų demokratų frakcijos vadu. Labai ačiū, norėčiau pratesti. Klausimą dėl kotonų sustarimo atnaujinimo. Kalbant apie stipresias šio sistemo pusės, norėčiau paklausti taip pat, kokios yra ir silpnosios pusės, e, įskaitant konsultacijų mechanizmą bei galbūt sustarimo nuostatų taikymo suspendavimą, jeigu būtų nustatyta žmogaus teisų pažeidimo atvejai, ypač pagrindinių teisų pažeidimo atvejai, tarkime, Ugandoje ir Nigerijoje, kur praeisiais metais buvo svarstami įstatymų projektai nukreipti prieš LGBTS negalėjo niekaip reaguoti. Manau, kad naujame sustarime nuostatos susijusios su žmogaus teisėmis turėtų būti aiškiau apibrėžtos, taip pat kaip ir e, įvairių sankcijų mechanizmai ir taip pat kaip jūs stengsitės labiau apsaugoti kovotojų žmogaus teisės padėti AKR šalise pagal kotnų sustrimo nuostatas ir kokį vaidmenį turėtų atlikti ES delegacijos siekiant e, labiau apsaugoti žmogaus teisės pagal 21 sustarimo straipsnio nuostatus. In my view and in my actions. Mano manimu, po kotonų e, susitarimo E, tekančioje e, einančioje sistemoje reikia tikrai taip pat užtikrinti, kad bus ir toliau laikomasi žmogaus teisų vystant e, bendradarbiavimą su AK ir šalimis. Ir tikrai daug vilčių dedu būtent į vertinimą jau esančių mechanizmų, kondicionalumo mechanizmo ir politinio dialogo vertinimą. Mes jau vystome šį dialogą su AKR šalimis. Aš norėčiau, kad šios sąlygos išliktų. Tai turi būti e, proceso e, sąlygos, kondicionalumas, kurio reikia tam, kad atkreiptume dėmesį į žmogaus teisės ir žmogaus teisų laikymasi. Ir Ugandoje bei Nigerijoje matome, kad yra politinio dialogo pavyzdžių ir būtent galime pamatyti, kaip šis dialogas padėjo kovoti su žmogaus teisų pažeidimais tose šalise. Bet taip pat norėčiau dar e, ir e, platesnių konsultacijų, diskusijų šią temą. Norėčiau, kad vyktų neformalus dialogas DEVE komitete, e, tam, kad galėtume aptarti ir susitarti dėl geriausių kondicionalumo, geriausių sąlygų, kurių reikia būtent kovojant su neigiamų poveikių, kurį daro žmogaus teisų pažeidimai. Dėkuoju. Zelė iš EPP. Ačiū, pan pirmininkė. Pone Mimica pradės teiti pareigas įdomiu metu. Kitais metais mes pasiskaitysime už tūkstančio atvystymosi tikslų įgyvendinimo ir Europos Sąjunga paskelbė 2015 metais vystimos politikos metais, taigi jūsų sritis susilauks daug dėmesio, daug tikslų, kurie 2000-aisiais buvo patvirtinti, toli gražu nebuvo įgyvendinti, taigi reikės labai daug ką nuveikti. Vystimosi pagalba yra skirta pirmiausiai tam, kad jos gavėjai sugebėtų patys savo padėti ir turi būti skirta tiems, kurios jiems labiausiai reikia, tačiau žinome, kad e, besivystančiose šalyse ne valdžia tos pagalbos e, turi sulaukti, o jos žmonės, o tų šalių žmonės ir ypač padėtis miestuose yra sudėtinga besvystančiose šalise, ten reikia elementarias paslaugas užtikrinti sveikatos, apsaugos, vandens tiekimo ar vystimosi politikos kontekste parengsti specialią paramos miestams darbo atvarkę. Vystimosi politika yra priklauso vyriausybių veiklos ryčiai, tačiau minėjote, kad 70 procentų Europos gyventojų pridarė vystimosi politikai, turėtume atsižvelgti todėl ir į jų nuomonę, įtraukti ir e, žmonės, regionus, administracinius vienetus į įgyvendinamus vystimos pagalbos projektus. Ar taip nemanote? Ačiū. Thank you very much indeed for this. Dėkuoju šį klausimą, nes e, urbanizacija ir miestų uh, vystimas yra svarbus e, tvaraus vystimos aspektas. Urbanizacijos plėtra kelia pavojų vystimuisi ne tik besivystančiose šalyse. Galbūt Europos, Europoje situacija yra šiek tiek geresnė. Būtent mes urbanizaciją, miestų vystimą sugebama suvaldyti, pasitelkdami vietos institucijų, institucijų valdymą. Būtent dėl to mes, Europa, galime savo patirtį pasitelkti taip pat ir besivystančiose šalyse. Taigi, tikrai tikiuosi, kad pilietinė visuomenė prisidės uh, bendradarbiaus ir kad vietos institucijos taip pat dalyvaus programuose, kuriomis mes padidinsime tvarumą, urbanizacijos tvarumą besivysančios šalyse. Žinoma, reikės bendradarbiauti su tų šalių vietos institucijomis. Kartais bendradarbiavimas su vietos institucijomis tikrai padeda įveikti tam tikras su hierarchija, susi, su hierarchija susijusias e, kliūtis. Ir e, padeda taip pat susitvarkyti ir su valdymo problemomis. Taigi vietos lygių, kai kurie šių projektų tikrai yra tinkamiau gyvendinami. Taigi mano atsakymas taip. Uh, Reikia, kad daugiau pilietinių, vis, pilietinių visuomenės, piliečių visuomenės organizacijų dalyvautų ir kad vietos valdžios institucijos taip pat prisidėtų prie vystymosi. Dėkuoju, ponas Manskur, SND. Prezident, monsieur le commissaire désigné. Ačiū, pan pirmininkė, paskirtas komisijos nariai, norėčiau užduoti klausimą dėl kotonų sustarimo. Konstatuoju, kad trečioji komisijos narių kolegija e, turi atsakyti šį klausimą ir mažai demonstruoja susidomėjimo šią temą. Atsižvelgiant į e, esamą temų įvairovę susijusią su Šiaurės ir Pietų partnerystė, e, reikia tą pabrėžti. Jums teks sunki našta per atmiausius metus dėrėtis dėl šios partnerystės tarp Šiaurės ir Pietų Norėčiau du klausimus šiame kontekste užduoti, kaip ketinate pasiekti, kad tie klausimai, e, dėl kurio nebuvo, tariam, dėl kurio nebuvo tariamas 2010 metais, vėl būtų įtraukti į darbo atvarkę, pirmiausiai turiuomenyje migrantų srautus, e, e, finansų geresnį valdymą, kovą su mokesčių priebėgomis ir E, būtinybę įtraukti į ekonominio bendrabiavimo sustarimus žmogaus teisų aspektus ir klausimus. Ačiū. Taip. E, Postkotonų e, sistema man tikrai bus prioritetas. Tikrai reikia kurti naują sistemą, kurios, kurią remtumėmės ateityje, bet ir darbėtume su AKR valstybėmis ir ypač su valstybėmis iš Afrikos. Taigi, šiame kontekste norėčiau susisiekti, kuo greičiau susisiekti su, e, su, su asmenimis iš Afrikos kurie būtent e, geriausiai gali atstovauti Afrikos šalis, kalbant apie ateities perspektyvas vystimosi srityje. Taip pat e, reikėtų susitikti ir su Afrikos lyderiais, Afrikos sąjungos atstovais. Tai bus mano uh, pasirengiamieji darbai viešosioms konsultacijoms, kurias jau minėjau ir kurios, mano manimo, turėtų prasidėti kuo anksčiau kitais metais. Jau daug suinteresuotojų asmenų turėtų dalyvauti, daug suinteresuotojų asmenų tam, kad galėtume paruošti Europos požiūrį, kurio reikėtų po kotonų sutarties pabaigos. Mes turėtume ypatingai nepamiršti žmogaus teisų, fiskalinės valdysenos, kovos su mokesčių vengimu, mokesčių rojais, mokesčių rojų ir taip toliau. Taigi reikėtų nepamiršti visų šių aspektų ir stengtis įtraukti juos į mūsų sistemą, kurią pasteksime po kotonų sustarimo pabaigos. Dėkuoju, ponas Ponga, EPP. Miss Mead is behind you as well. He's the vice president. Jis taip pat sėdi už jūsų. Merci, madame la présidente. Monsieur le... Ačiū, pan pirmininkė, gerimas paskirtasis komisijos nary. Partnerystė su atokiausiamis teritorijomis Europos, tarp atokiausių teritorijų Europos Sąjungos buvo atnaujinta artimiausių metų. Ar šios e, užžiūrio teritorijos taip pat turėtų ir toliau gauti ES atitinkamą paramą. Ar komisija ketina laikotarpį po 2020 metų e, pasiūlyti naujas paramos priemonės užžiūrė teritorijoms, kurios būtų finansuomos iš ES biudžeto? Ačiū. Thank you very much indeed. Uh... Dėkoju. Užjūrio teritorijų finansavimas yra šių diskusijų dalis. Tai yra tikrai klausimas, kuris jau buvo analizuojamas kurį laiką. Pagal esamą sistemą dalis e, Europos plėtros fondo lėšų būtų būtent skirta šiam finansavimui. Bet e, aš esu pasirengęs ir toliau tęsti šias diskusijas, e, nepamirštamas, kad reikėtų kuo lankstesnių finansinių susitarimų. finansavimas, kuris yra skirtas e, užsienio teritorijoms iš Europos plėtros e, fondo, e, yra padidintas 12 procentų. Tai yra gera pradžia. EDF esant esamoms biudžeto problemoms, pribojimams e, yra gana lanksti priemonė, kurios reikia ABPO valstybėms. Nemanau, kad nereikėtų laukti vidurio laiko tarp peržiūros arba postkotonų peržiūros. Galbūt galėtume prie šio klausimo grįžti anksčiau. Kai prasidės viešusios diskusijos dėl postkotonų sistemos? Taigi aš tikrai su malonumu e, džiaugsiu dalyvauti, dalyvaudamas šiuose diskusijose. Dėkuoju, panas Lopasagė, Aguilar SND. Dėkuoju pirmininkė, e, paskirtasis komisijos nariai. Viso šio posėdžio metu buvo užduota daug klausimų, kurių metu buvo pasakyta, kad besivystančios valstybės gali pasitelkti įtraukti ir skatinti vystimąsi tik jeigu pasitelks jų gamtinius išteklius ir tinkamai panaudos lėšas, kurias sunku panaudoti dėl korupcijos. Ir maždaug milijonas dolerių yra skirti Afrikai. Daug pinigų yra išplaunama Afrikoje ir yra piknaudžiaujama gamtiniais ištekliais. Kokiu priemonių komisija norės, norėtų imtis tam, kad Europos Sąjungos finansinė parama būtų tinkamai panaudota? Pinigų plovimo direktyvoje yra rašoma, kad 28 valstybės turi e, pasitelkti registrą, kuriame būtų užregistruojami visi lėšas gaunantys asmenys. Ar jūs pritarė, pritarėte šiai minčiai? Taip pat e, yra rengiamas teisės aktas skirtas iškas, naudingų iškasinų panaudojimui kariniams tikslams. Kaip manote, ar nereikėtų padaryti taip, kad būtų privaloma tuos tą pelną skelbti viešai ir privalomai. Dėkoju. Taip, pinigų plovimas yra aktuali tema ir e, jis kartais kyla, kai netinkamai naudojami ištekliai naudojamos e, skiriamos lėšos. Aš esu iš e, Kroatijos. Kroatijoje buvo kuriama teisinė valstybė, kuriama demokratinė visuomenė, kovojama su korupcija, kovojama už tai, kad būtų geresnė teisminė sistema dėrybų metu. Manau, kad plėtros geriausias aspektas yra būtent reformos. Viskas yra reformuojama. Taigi, mes turėtume remtis plėtros patirtimi taip pat ir besivystančiose valstybėse, kalbant apie kovą su korupcija, ne, ne, neveiksmingų teismų darbu arba pinigų plovimu. Ir reikėtų stebėti procedūras, reikėtų taip pat ir parlamento kontrolės biudžeto komitete, biudžeto kontrolės komitete. Dėl viešojo registro, taip, aš esu nusiteikęs teigiamai ir manau, kad tokio registro reikia, manau, kad viskas turi būti kuo viešiau. Ir turi būti pateikta kuo daugiau informacijos ir e, dėl privalomos sistemos taikomoms, e, taikomos e, naudingoms iškasenoms konflikto zonuose. Aš manau, kad visų pirma reikėtų išbandyti neprivalomą sistemą. Dėkuoju, ponas Prėda. Iš EPP. Ačiū, pana pirmininkė, geras paskirtasis komisarai, jums daug klausimų uždavė dėl jūsų įsipareigojimų pasirinktų temų prioritetų aš norėčiau su jumis aptarti tai, kas vystimosi politikos kontekste vyko per pastarus penkerius metus. Norėčiau paklausti, ką būtumėte padaręs kitaip nei dabartinis už šią sritį atsakingas komisijos narys, kur buvo padaryta daugiausiai klaidų ir vystimosi politiką įgyvendinat ir ką būtumėte daręs kitaip, jeigu būtumėte, pavyzdžiui, Europos parlamento ir mūsų vystimosi komiteto narys. Ačiū. Ago, but... Na, prieš penkis metus arba dar anksčiau, kai Europa pradėjo e, būtent vystomą į bendradarbiavimą. Norėčiau pasakyti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai buvo tikrai paremti ekonominiu bendradarbiavimu ir ekonomikos tvarumu besivystančiose šalyse. Taigi tame kontekste mūsų požiūris į vystimosi politiką buvo labiau kaip donorų arba kaip pagalbos teikėjų. Na, o dabar būtent matome, kad keičiasi paradigma. Mes periname nuo tūkstantmečio plėtros tikslų prie vystimosi tikslų. Tai nėra tik formalios darybos ir formalus taisyklių patvirtinimas, tai yra visos politikos krypties keitimas ir siekimas didesnio nuseklumo ir geresnio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Uh, pasitelkiant pasaulinius tikslus. Aš tikrai norėčiau prie šios politikos prisidėti. Europa turi ne tik būti kaip pinigų teikėja, bet kaip ir, ir kaip veikėja. Mes galime užtikrinti, kad toks pokytis būtų. Mūsų vaidmuo turi būti lyderio vaidmuo vystiamosios rytyje. Ne tik todėl, kad mes finansuojame teikiame didžiausią finansavimą besivystančioms valstybėms, bet ir todėl, kad mes tai darome labai tvariai ir įtraukiai. Mes norime, taigi noriu, kad būtent būtų tokie pokyčiai lyginant su ankstesniu požiūriu. In this, in this... Ačiū. Paskutinieji kalbėtojai dabar liko ponas Knutas Fleckenstein. SRD frakcija. Visiškai teisingai supratote, kad reikia komisijos nario, kuris būtų ambicingai nusteikęs politikos požiūriu, kuris galvotų apie vystimosi politikos plotmę ir ją diskutuotų kartu su visais kitais komisijos nariais ir stengtųsi integruoti šią politiką į vairias kitas es politikos sritis. Jūs dirbsite kartu su DEFCO generaliniu direktoratu. Mums reikia žmogaus, kuris galėtų mums tinkamai atstovauti ir tuo pat metu pasisakyti už progresyvę vystimosi politiką. Taip pat jums reikės tartis dėl tolesnės vystimosi tikslų darbo tvarkės. Europos Sąjunga yra didžiausia donorė lėšų ir turėtų būti labiau regima pasaulinėje arenoje. Klausimas būtų toks, kaip užtikrinsite, kad ES kalbėtų vienu balsu tarptautinėje arenoje? Aš jau anksčiau klausimo metu mėginau atskleisti kokiam požiūriui teikiu pirmenybę ir iš tikrųjų svarbus elementai kaip tik ir buvo jūsų pasisakymę paminėti. Čia, sakyčiau, beveik lik mano baigiamasis žodis galėtų būti. Nes tai, ką jūs minėjote, yra kaip tik mano ketinimų dalis norėtųsi būti tuo komisijos nariu, kuris iš tiesų rūpintųsi vystimosi politiką tinkamai, taip pat konsultuotųsi su kitais kolegijos nariais, integruotų šios klausimus į kitas politikos rytis. Stengsiuosi be abejo dirbti ne tik ir konsultuotis ne tik su vyriausiai įgaliotinę koordinuosiu savo veiksmus. Manau, kad reikėtų taikyti platesnį požiūrį, keistis informaciją tarpusavyje ir koordinuoti veiksmus glaudžiau, ne tik žiūrint į subordinacinį mūsų tarpusavio ryšį, bet taip pat platesnius politinius tikslus ir politikos priemonių dėrėjimą tarpusavyje. Taigi tikrai mielai imsiuosi šio darbo kartu su kitais komisijos nariais, su e, komisijos vicepirmininkė, vyriausia įgaliotinė. Na ir kaip tik stengiausi ir leisti suprasti, kad ši komisija kreips dėmesį labiau ne, ne į subordinacinius santykius, bet į bendradarbiavimo atmosferą. Pone Štir, jūs paskutinis kalbėtojas jums teko šį privilegiją šių klausimų metu. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu kroatiškai. per klausimą sakėte, minėjote, minėjote tvaraus vystimus, darnaus vystimosi tikslus, dėl kurių dėrėsimės vėliau. Ar stengsitės dėrybų metu pakeisti dabar įsivyravusį požiūrį? Toks būtų mano pirmas klausimas. O kitas, priešingai negu, vystimos, negu tūkstantmečio vystimosi tikslai, darnaus vystimosi tikslai galios visoms valstybėms narėms ir koks jūsų manimo ES vaidmuo galėtų būti turint galvoje 16 darnaus vystimosi tikslų. Dėl to, kaip žvelgiu į visus tikslus, įskaitant ir tikslą dėl gero valdymo, manau, kad čia reikėtų akcentuoti demokratinės vertybės ir žmogaus teisės. Tačiau kol kas tiesiog turime tam tikrą dokumento projektą, teksto projektą ir susitikimo metu tiesiog bandysime plėtoti ir europinį požiūrį. Žiūrėsime, kiek galima atspindėti jį galutinėme dokumento projekte, tačiau bent jau galiu Jūs patikinti, kad tapęs komisijos nariu atsakingu už tarptautinį bendradarbiavimą, jeigu būsiu patvirtintas, tikrai stengsiuosi užtikrinti, kad tie tikslai būtų paremti gerų valdymų, gerų valstybės valdymų ir pagarba žmogaus teisėms kad apie tai būtų kalbama programiniuose mūsų dokumentuose ir parengiamuosiuose taip pat dokumentuose, kuriuose planuojame vystamąją paramą. Net jeigu ir nebus užtektinai akivaizdžiai, konkrečiai kalbama apie tai pagrindinėse vystimo, su vystimos tikslai susijusiose dokumentuose, aš tikrai galiu užtikrinti jūs, kad į šį veiksnį sieksime atsižvelgti ir rasti bendrą sutarimą. Tas pasakytina apie gerą valdymą ir taip pat apie, valstybės, apie teisinės valstybės principų dėgymą. Ačiū paskirtajam komisijos nariui. Tai buvo paskutinis klausimas jums. Galite atsikvėpti ir vėliau galėsite penkias minutės dar. Ir kaip tik dabar turėsite progą dar penkias minutės pasisakyti, tarti savo baigiamąjį žodį. Aišku, jau viršėjame mums skiriamą laiką. Tad jums rinktis, kiek kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu padėkoti tikrai už sutiktą galimybę trumpai apžvelgti mūsų diskusijos rezultatus šiam klausimui krypstant į pabaigą. Visas reikia pabrėžti, kad e, anksčiau į donoras orientuotas darbo metodas nebepasitvirtina dabartinėmis aplinkybėmis, dėl to turėtumėm galvoti apie ateitį, apie geresnį pasaulį. Ir Turime pereiti prie darnaus vystimosi tikslų, sklandžiai pereiti nuo, vystimosi, nuo tūkstantmečio vystimosi tikslų prie šios darbo atvarkės ir nepamiršti socialinės aplinkosauginės plotmės su tuo susijusios. Visą tai akcentuoti besivystančiose šalise ir taip pat galvojant apie bendradarbiavimą su mūsų partneriais. Pasirengimas naujajam kotonų sustarimui leis dar kartą patikinti AKR regiono šalis, jog esame ryštingai nusiteikę bendradarbiauti su jomis ir tęsti ankstesnę gerą praktiką. Iš tiesų susidurime su vienu rimčiausių iššūkių dabar Europos Sąjungoje, kaip integruoti globalizacijos veiksnį mūsų vystomą politiką. Būtent tai stengsime atspindėti labiausiai dėrėdamiesi dėl tolesnių, dėl darnaus vystimosi e, tikslų ir juos įgyvendindami. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, aš tikrai džiaugiuosi galėjęs šiandieną su jumis susitikti ir remsiuosi savo darbe tuo, kas buvo pasakyta šiandieną. Toliau stengsiuosi dėl mūsų piliečių labo. Taigi ačiū Jums ir tikiuosi Jūsų paramos dirbdamas šioje svarbioje man patikėtoje srityje. Ačiū. Um, thank you, Mr. Mimica. Just to remind... Ačiū ponui Mimicai. Priminsiu tolesnę darbo tvarką. Koordinatoriai susitiks iš karto po klausimo. Uždaras posėdis vyks. Pone pirmininkė, vieną prašymą turiu. Twitteryje buvo skundžiamasi, kad e, interneto ryšys prastai veikė parlamente ir kad nebuvo galima e, stebėti daromai transliacijos, taigi tikiuosi, kad e, problema bus išspręsta tą patį girdėjau apie tarptautinės prekybos komitete vykusius klausimus. Atkreipsime dėmesį į tą problemą. Taigi, kolegos, palikite salę, tie, kurie nedalyvauja uždarame posėdyje. Kuomet nusiūsime savo vertinimą pirmininkų suigai, ten bus priimtas sprendimas dėl atitinkamos rezoliucijos Kita kartą vėl susitiksime rytoj vėlai vakare. Tokie jau laikai mums atiteko, taigi rytoj 6 valandą vakare susitiksim.